klausimai yra akcentuojami. Manome, kad ir Arkties taryba viena vertus ir ES gautų naudos iš to, jeigu komisija taptų nuolatinę stebėtoje Arkties taryboje, nes taip galėtume geriau koordinuoti savo politiką, dirbdami įvairiose Arkties tarybos struktūrose. Vietos gyventojai, vietos tautos yra labai svarbus veiksnys mums. Norime plėtoti dialogą su jais, e, remdamiesi bendra politika, kurios tikslas yra palaikyti vietos gyventojus. Pirmasis e, susitikimas su visų Arkties gyvent, vietinių gyventojų organizacijų atstovais įvyko Bruselėje. Norėčiau pakalbėti apie tai, kaip ES praktiškai gali prisidėti prie aplink, tausaus aplinkosaugos saugos ypač jūro aplinkos tvarkymo tolimoje šiaurėje per darbą Arkties taryboje. Visų pirma, klimato jėgų įtaka. Teršalų, tokių kaip anglies ir metano vaidmuo. Jų gyvavimo laikotarpis trumpas, tačiau e, poveikis klimato kaitai yra ilgalaikis. Kova su klimato kaita Arkties regione reiškia, kad reikia imtis veiksmų kov... tų, kovojant su tomis dujomis ilgalaikėmis ir, ir ilgamžėmis ir, ir trumpo gyvavimo. Taip pat reikia nepamiršti ir uh, pastangų sušvelninti anglės dioksido poveikį. Reikia e, bandyti apriepti didžiulę geografinę teritoriją, kovojant su tarša, remiantis, e, remiantis e, konvenciją dėl taršalų šiuo klausimu. Kita svarbis rytis problemų stebėsena ir jų konstatavimas, kad taip geriau galėtume prognozuoti aplinkosauginės tendencijas. Ir čia norėčiau paminėti Arktis stebėsenos tinklų palaikymo e, svarbą. Arktis taryboje šie projektai buvo inicijuoti. Taip pat manome, kad svarbu skatinti tarptautinės partnerystės ir užtikrinti sinergiją E, dėgiant projektus Arktyje. Norime išvengti pastangų dubliavimo ir užtikrinti, kad lėšos būtų paskirstamos veiksmingai. Komisija ir Europos aplinkos saugos agentūra yra sukaupusios labai daug patirties, kaip kurti partnerystės ir e, duomenų tinklus. Mes siekime užtikrinti kad mūsų žodis taip pat būtų svarbus Arkties stebėsenos tinkluose. Kitas svarbis rytis e, - Arkties jūrų politika. Prieš porą metų buvo patvirt, Europos komisija patvirtinto integruota jūrų politika. Ir mes gyvendiname integruotą jūrų politiką ta politika paremta nuostata, kad, kiek, kad kiekvienas e, jūrų regionas yra unikalus ir kad reikia traukti visas suinteresuotas pusės. Suprantame, kad e, daugelis problemų, su kuriomis susituria Arktis regionas, e, kyla iš kitur. Jų prieš, jas taip pat sukelia ir Europos Sąjunga. Ir mes esame pasirengę pasidalinti savo patirtimi sprendžiant įvairiausias problemas Arktis regione. Ačiū uždėmesi. Grazie, dottor Reino. Ačiū, daktarė Reilsai. O dabar galime pradėti diskusiją. Tačiau pirmiausia, gal suteikime žodį pranešėjui, ponui Galerui, kuris pasakys išringinį žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau kalbėti paskutinės, kad galėčiau apibendrinti, bet jau jeigu suteikė žodį pirmajam, tai norėčiau aišku užduoti klausimą. Esu labai dėkingas ekspertams už situacijos apžvalgą ponui Östrink ir um, analizai, kokį poveikį Arktis regionui daro klimato kaita bei kokie e, būtų nauji laivybos maršrutai. Kita vertus, jūs minėjote, ponė Östring, profesoriau Östring, ir pakrančių teritorijas, dėl ko kyla politikos jo atžvilgių klausimas, kai kalbame apie Arktį. Nederėtų pamiršti, kad neišvengiamai keičiantis klimatui atsiras pasikeitimų, atsiras naujų laivybos kelių ir jeigu tikrai taip įvyks, tada kils šio regiono aplinkosaugos klausimai Nebejotinai tie klausimai bus sėtini ir su gamtinių išteklių panaudojimu. Taigi kyla regiono valdymo klausimas. Ar jūs manote, kad šiuo metu galiojančios taisyklės ir apskritai teisinis pagrindas, turiu pirmiausia galvoje Jungtinių tautų jūrų teisės konvencija, yra pakankamas? kad e, galėtume valdyti tą regioną. Ar jūs galvojate, kad reikėtų papildomų teisinių priemonių, kurių pagalba būtų įmanoma valdyti patį regiono valdymo procesą? O gal jūsų nuomonė reikėtų ir kokiu nors teisiniu susitarimu? Ypač įdomu kokį vaidmenį šiame procese galėtų jūsų nuomonę atlikti Europos Sąjunga ir kokiais teisės aktais reikia papildyti mūsų teisyną. Nes nebejotinai daugelis valstybių narių neturi išorės sienos, bet yra bendra Europos Sąjungos išorės siena. Ačiū, ponia Galerį, o dabar suteiksiu žodį ponui Jakonsale, kuris yra socialdemokratų šešėlinis pranešimas ir paprašysiu, kad būtų apsiribojama penkių minučių kalba. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamasis profesorius Ingimundarsonas sakė, kad nereikia naudotis praeities sprendimai. Mums nereikia skubėti, skubotai priimti sprendimų bet mes iš tiesų turime kuo skubiau kurti tarpusavio pasitikėjimą, kad ginčiai dėl teritorijų nekiltų apskritai ir nebūtų eskaluojami. Bendra nuostata yra ta, kad Arkties regionas yra šiaurės Eldoradas ir kad žmonija išgyventų reikės panaudoti tuos gamtinius išteklius, kurie bus atrasti Arkties regione. Dėl to visos valstybės narės skuba imtis veiksmų. Ir manau, kad šiuo etape labai svarbu vaidmenį turi suvaidinti tarpusavio pasitikėjimas, kurį būtina kurti ir stiprinti. Jau buvo minėta JAV valstybės sekretorė, kuri be kitako sakė, kad Afrikos regiono valdymo atveju reikės kurti absoliučiai naują tarptautinio bendradarbiavimo modelį. Yra noras kurti tokį modelį, bet tarptautinėmis institucijomis šiuo atveju nepasitikime pirmiausia jungtinėmis tautomis. Todėl norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, profesoriau. Ar būtų įmanoma, pavyzdžiui, suburti daugia profilinę mokslininkų grupę, kuri analizuotų Arkties regiono ypatybės ir likimą klimato kaitos kontekste, panašiai kaip kad yra tarptautinė klimato kaitos uh, komisija. Tokia suburta darbo grupė galėtų numatyti, kokiu veiksmu reikia imtis, o ginčiai dėl teritorijų valdymo tokiu būdu tikriausiai būtų sustabdyti, nes ekspertų grupė visada yra geras dalykas. Kitas reikalas, kad reikia vis daugiau informacijos apie Arktis regioną. Ir reikėtų galvoti apie tokio centro funkcionavimą. Jis jau yra Laplandijoje, Romanėme, ir tas Arktis informacinis centras turėtų taip pat rinkti ne tik informaciją, bet prisidėti ir prie pasitikėjimo didinimo. Ačiū. Dabar, uh, ponia Jensen. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš bendradarbiauju su Hamburgo vietos valdžios institucijomis ir aišku Hamburgo uostas vietos, kaip vietos biudžeto pajamų šaltinis yra labai svarbus dalykas, neabejotinai laivybos bendrovės dar praėjusiais metais pirmą kartą bandė analizuoti, ar galima pasinaudoti Arkties regionu, plukdant krovinus iš Europos į Aziją ir atvirkščiai. Todėl iš tiesų labai įdomu, ar galvojama apie jūrų kelią jungianti Europą su Azija per Arktį, ar tai yra įmanoma ir kaip tai padėtų užtikrinti ilgalaikį tokio laivybos kelio gyvavimą. Aš įsivaizduoju, kokį potencialą jūs galėtumėte uh, numatyti Europos Sąjungai įvairiuose forumuose, kurie tvarko, kurie sprendžia ir svarsto Arkties regiono klausimus. Ačiū. esu dėkinga už informaciją, kurią pristatėte. Iš tikrųjų, pirmą kartą svarstome šį svarbų klausimą. Esu skaičiusi nemažai straipsnių e, apie šį regioną. Ir juose reiškiamos kitokios nuomonės nei tos, kurias ką tik išgirdome. Arktis regionas, Arktis regionas bus e, kovos dėl įtakos regiono ateityje, potencialia konfliktų erdve. Ir aš manau, kad ES čia galėtų suvaidinti pozityvų vaidmenį. Atsižvelgiant Meksikos įlanką ištikusią naftos katastrofą pastaruoju metu, e, nevyriausybinės organizacijos dirbančios aplinkos saugos srityje pasiūlė paskelbti moratoriumą naftos grež, grežiniams Arkties regione. Noriu paklausti, ką Jūs apie tai manote. Pone Galeri, ką, ar Jūs manote, kad pakanka galiojančių nuostatų ir reglamentų? Manau, kad reikia kurti pasitikėjimo atmosferą. Ir galėtume pasitelkti ant Antarkties konvenciją galbūt reikėtų parengti panašią, panašų dokumentą, panašių, panašų taisyklių rinkinį skirtą Arkties regionui, kad galėtumėme tausiai naudoti vertingus gamtinius išteklius esančius Arkties regione. Arkties regiono kaiminės valstybės šią idėją kol kas atmeta bet galbūt tai potencialiai sumažintų konfliktų galimybę vidutinės trukmės laikotarpiu ir kad e, jis niekada, užtikrintume, kad jis niekada netaps kon, korinių konfliktų regionu. Ačiū, ponia Liozink, dabar ponas Karl, penkioms minutėms. Ačiū, pirmininkė. Komisijos atstovas sakė, kalbėjo apie vietos gyventojus, e, Arkties regiono e, vietos tautas ir buvo minėta, kad pirmasis susitikimas su e, jų atstovais jau įvyko. Turiu klausimą, ko pageidauja tos vietinių gyventojų organizacijos. Norėčiau žinoti, norėčiau išgirsti konkrečių pavyzdžių, nes norėčiau, kad su tais žmonėmis būtų elgiamasi pagarbiai. Taigi noriu paklausti apie tų vietinių gyventojų grupių tarpusavio santykius. Taip pat tarp jų ir kitų valstybių. Noriu paklausti, ar yra, ar kuri nors valstybė, valstybės teritorija yra tiesiog Arkties regione. Ir taip pat noriu sužinoti apie ES poziciją e, bendraujant su tais vietiniais gyventojais. Ačiū ponė Kavel, dabar ponė Jetenmakė. Aldė šešėlinė pranešėja penkioms minutėms. Ačiū. Dėkoju ponui Galeriu už tai, kad suorganizavo šį klausimą, kuriame kalbame apie Arktės regioną. Tai yra reikalingas renginys, nes parlamentas privalo būti aktyvus ir dalyvauti diskusijose liečiančiuose tą regioną kaip buvo akcentuota šiandien. Kalbant apie tai, kaip klimato kaita veikia mm, aplinką Arktis regione, reikia nepamiršti ir poveikio aplinkai vertinimu. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau aptarti, tai vietos gyventojų teisės. tai yra samiai, kurie gyvena taip pat Laplandijoje. Jie turėtų būti išklausyti, su jais turi būti tariamasi ir valstybės narės, taip pat ir Europos Sąjungos narės reikėtų pripažinti, turėtų pripažinti, kad jos, na, nesilgia pavyzdingai ir kad daug dar reikia nuveikti, pakeisti. Reikia testinio dialogo tarp samių ir ES. Sunku įsivaizduoti, kad būtų priimti politiniai sprendimai bent visiškai neišklausus tų žmonių, kur, kuriems e, tie sprendimai turės tiesioginės įtakos. Taigi noriu paklausti, kokie sprendimai yra parengti ir kokius sprendimus numatoma gyvendinti. Mano kolegė Lysa Jakansari iš kairiųjų stovyklos pacitavo išmintingus žodžius ir aš norėčiau pritarti jos minčiai apie Arkties informacijos centro kūrimą kad tai turėtų būti vieta Rovaniemi ar kažkur kitur. Tai būtų Arkties e, informacijos tinklas. Jis galėtų būti įsteigtas universitete, kur vykdomi moksliniai tyrimai. E, nes tai užtikrintų sinergiją ir tai būtų tikrai labai naudinga visiems. Ačiū. Mm, Ačiū, ponė Jatenmaki. Kitiems kalbėtojams suteiksiu tik pusę e, numatyto laiko, nes mano sąraše yra labai daug pavardžių, o laiko turime nedaug. Pranešėjas šešėlinis pranešėjas turi pasis... išeiti pusę vienuolikos, o iki to laiko jis turi pasisakyti ponas Prodis, dvi su pusę minutės. Ačiū pirmininkė. Manau, kad tai labai svarbus klausimas. Visų pirma dėl to, kad um, mes visi mąstome apie gamtinius išteklius. Taip pat Rusijos federacija, e, vadovaujant Putinui, šiaurės ašigalyje ant e, jūros dugno įsmeigė vėliavą, na, bandydama taip pasižymėti teritoriją panašiai, kaip tai daro gyvūnai. Atrodo, kad čia deklaruojami nacionaliniai interesai ir e, siekis užsitikrinti tiesioginę prieigą prie e, gamtinių išteklių. Reiktų kažką daryti. Jeigu pradėtume nuo, nuo nulio Viskarkės regione, galbūt jis galėtų tapti savotiškų bandymų centru, tai yra reiktų remtis nuostata, kad gamtiniai ištekliai yra riboti. Ir reiktų suvokti, nepamiršti, kad mes visi esame priklausomi vieni nuo kitų, mes esame priklausomi nuo tų ribotų gamtinių išteklių ir todėl juos reiktų tausiai, tinkamai naudoti, jeigu mes iš tikrųjų norime užkirsti kelią galimiems konfliktams. Todėl galbūt Arkties regione galime, galėtume taikyti naują požiūrį, parengti po, tinkamą politikos projektą, o ne įsivelti į politinės kovas. Noriu pasakyti keletą žodžių apie e, vietos tautelių atstovus. Aš domėjausi e, vietos gyventojų statusu ir teisėmis. Ir manau, kad Arkties regione galėtume e, taikyti pavyzdinę politiką šių žmonių atžvilgių, užtikrinti, kad jie nuo pat pradžių e, būtų įtraukti į įvairius politinių sprendimų prieimimo mechanizmus. Ir jei mums tai pavyktų, gal mes taip kažkiek e, na, kompensuotume skriaudą padarytą pati praeitie, kuomet pagrindinis siekis buvo uh, už, užgrobti kiek manoma daugiau gamtinių išteklių. Rasbach. Ačiū pirmininkė. Aš esu iš vienos iš valstybių, kur yra prie Arktis regiono. Aš iš Danijos. Grenlandija yra tam tikra prasme Danijos dalis ir, um, kaip, kaip žinote, nusprendė neprisijungti prie ES. Grenlandija nesiniai rasta naftos. Dabar Grenlandijos žmonės labiau žvelgia į JAF negu į ES. Yra daugiau dar tautų valstybių aplink, bet tik tai trys e, Švedija, Suomija, Danija dalyvauja ES darbe. Taigi nežinau, kiek mes galėtumėm savo poziciją atstovauti. Atsimedu, su Kanados delegacija, kai mes dėrėjomės, kalbėjomės apie uh, maršrutą šiaurės vakarų regione ir kai buvo kalbama apie tai, kad galbūt iš laivų būtų įmamas kažkoks tai mokestis, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Man atrodo, gerai buvo, kad vyko diskusijos, tačiau negerai, kad kad ES ten uh, e, tars lemiamą žodį. Vastalar. Eh, grazie, prezidente. Eh, Ta razprava se mi zdi zelo zanimiva in podpiram čim bolj usklajeno politiko Evropske unije do Arktike. Ačiū. Aišku, kad tai yra labai svarbus posėdis ir labai svarbu, kad mm, Arkties politika būtų koordinuojama. nes visi partneriai savo veiklą intensyvina tame regione. Aš noriu paklausti ekspertų, ar yra kokia nors studija atlikta, ar jūs turite kokią, kokiu nors nuomonių dėl suintensyvėjusio e, transporto e, Arktės regione. Ar dėl to gali sumažėti pako ledų dar labiau Arkties regione. Be to yra salų po ledynais, kurios nepriklauso nei vienai valstybei. Ir da, tai, tai iš tikrųjų galėtų būti da, į, įdomus aspektas, jeigu toliau dėl klimato kaitos jos išlystų. Ačiū aš dėl to, ką ponia Rosbach klausė, irgi norėjau tai rautis, nes mane ypač domino Grenlandijos statusas ir tik su ponia Rosbach kalbėjausi. Mm, panašu, kad jiems yra leidžiama toliau vykdyti užsienio politiką, Danijos valdžia tai leidžia, nors tai techniškai yra priklausoma teritorija, tačiau jie po truputėlį juda link tikros nepriklausomybės. Taigi, mm, a, dažnai yra galvojama, kad Grenlandija yra tiesiog neatskiriama Danijos dalis užsienio politikos kontekste, tačiau tai neteisinga yra daryti, kuo toliau tuo labiau. Ir mm, manau, kad reikėtų būtent panalizuoti tuos aspektus iš es požiūrio taško. Antras dalykas, vienas gal iš gūrių, mm, lyg ir minėjo tą dalyką, kad mes turime siekti išsaugoti gamtinius išteklius Arktis vandeninė. Tačiau kodėl mes turėtumėm uh, taus, tausoti tuos išteklius? Uh, Jeigu ten šimtus tūkstančių metų ta nafta dujos glūdėjo giliai po žemėmis, po ledais ten, tai kodėl reikėtų juos tausoti, gal reikėtų juos e, naudoti, jeigu tai gali patenkinti mūsų energijos poreikius, tik aišku, tai reikia daryti tinkamai pagal tarptautinio bendradarbiavimo reikalavimus ir taip toliau. Aš, aš galvoju, ar Arkties. Uh, Mm, vandenino teisė čia galiotų, nes juk tai yra vandeninas, ne, ne sausuma. Ir jeigu būtų pradedama gręžti naftą, kas būtų, mes nepasakysim rusam, kanadiečiams ar amerikiečiams, kad jie negali uh, pasiimti energijos. Uh, išteklių ten, toje teritorijoje, kur jų yra tiek daug. Ir ateityje manau, kad tai bus dar labiau tokios tendencijos stiprės. Tanok, Ačiū, ponė Tano. Dabar suteiksiu vėl žodį specialistams, ekspertams ir paprašysiu, kad jie atsakydami apsiribotų penkiomis minutėmis. Aišku, jūs taip pat turėtumėte atsakyti ir jums asmeniškai išduotus klausimus. Taigi, profesoriu Östrenk, pirmiausia. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į du klausimus. Vienas iš jų yra susijęs su kova dėl išteklių arba net, sakysime, varžybomis dėl išteklių, o dėja bus tokia Arkties ateitis. Bet aš manau, kad šiuo atveju mes neteisingai suprantame dalyko esmę. Kai kalbame apie varžybas dėl išteklių, mes iš tiesų kalbame apie konkurenciją. Tai yra, šiuo atveju kalbame apie išteklius, kurie nėra kažkieno nuosavybė. Nes jeigu pasižiūrėsime į kontinentinį šelfą, tai tie gamtiniai ištinkliai yra, yra kontinentinėme šelfe, jie priklauso kažkokiai valstybei. Todėl kalbėti apie va, išteklių varžybas, varžybas dėl išteklių, kaip ir negalima. Dar kitas dalykas tai yra tarptautinė teisė, kuri reglamentuoja tam tikrus dalykus. Todėl aš manau, kova dėl išteklių ir varžybos dėl išteklių tikrai nėra tinkamas požiūris, kai kalbame apie Arktį, todėl kad tie gamtiniai ištekliai priklauso konkrečioms valstybėms. Kitas klausimas, kuris buvo užduotas, yra susijęs su pakankamo valdymo sistema ir pakankamų tarptautinės teisės pagrindų ir kilo klausimas, ar nereikėtų sudaryti atskirą Arktės regiono reglamentavimo tarptautinę sutartį, nukrypstančią nuo jūrų teisės konvencijos, dėl kurios susitarė dauguma pasaulio valstybių. Aš manau, kad Arktės vandeninas iš tiesų yra unikalus reiškinys vien dėl to, kad jį dengia ledo danga. O ledo dangos tarptautinė teisė nereglamentuoja. Jūrų konvencijoje yra per 300 straipsnių. 234 straipsnis reglamentuoja, ką, kaip elgtis su jūrų vandenimis, kuriuos dengia ledynai. Bet pažiūrėkime štai kaip. Ar mes galime apibriežti ledo dangą kaip kažkokiai valstybė priklausančią teritoriją. Ledo dangagi atskyla nuo masyvo, migruoja metų metais, ant atskirų jos lyčių yra steigiamos tarptautinės mokslinio tyrimų stotis. Kaip jas reglamentuoti, kaip visą tai reglamentuoti. Be to, ledo danga yra tam tikras a, pakankamo vandens kiekio garantas. Ir aišku, daugelie vietų negali, laivybė yra neįmanoma, todėl ar galima kalbėti šiuo atveju apie atvirą jūrą. Taip, yra ledlaušiai, kuriuos galima pasinaudoti, laužant atviroje jūroje. Bet Nepamirškite, 7-8 dešimtmetį jau vyko diskusija dėl ledo dangos apibriešties. Dabar mes vėl grįžtame prie tos diskusijos. Tai, apie ką buvo kalbama anksčiau, tuo pasinaudojo Kanada ir Rusija. Ir abi sako, kad ledo danga turėtų būti laikoma iš dalies teritoriją. Taigi, trumpai drūtai, kaip apibriežti ledo dangą ir ar ši koncepcija gali tapti potencialių konflikto šaltiniu. Nežinau, aš atsakymo neturiu. Ačiū profesoriau. Toliau suteiksiu žodį profesoriui Ingi Mundarsonui, kad jis atsakytų jam užduotus klausimus. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems už labai įdomias pastabas ir komentarus. Noriu sureaguoti į keletą iš jų. De, pirmiausia, dėl galiojančio teisinio pagrindo. Taip, jūrų konvencija yra pagrindinis tarptautinis dokumentas, kuriuo turėtume vadovautas ir Arktis regiono atveju. Bet aš jau minėjau savo pasisakymą, kad kyla tam tikrų dviprasmybių. Ir manau, kad 2013-2014 metai taps lūžio metais, nes tada nebejotinai Danija spręs savo teritorinius klausimus su Grenlandija, taip pat Kanada ir Rusija, kuri 2001 metais pateikė oficialią paraišką irgi e, teikia pretencijas ir Lomonosovo, pavyzdžiui, sąsiauris kurį vienodai mano Kanada, Danija ir Rusija priklauso jiems, bet Rusija pagidauja, kad atitektų jisai tik tai Rusijai. Ir kai kalbame apie varžybas dėl išteklių, tai Turėtų prisiminti ir tą retoriką, kuri vyravo kolonijiniu laikotarpiu. Aš manau, kad negalima atmesti galimybės, jog kilus prieštaravimu, bandant tartis ir nustatant jūrų vandenų teritorinės ribas. Grenlandijos klausimas taip pat labai įdomus, labai įdomi bus jos pozicija. Ir jau štai čia mes galime kalbėti apie ES funkcijas. Taip, Švedijai, Suomijai, Danijai rūpi Arktis regionas, jos tiesiogiai prieina ir yra ES narės, bet Grenlandija tai nėra ES dalis. Kitas dalykas yra penkios visos tos valstybės, kurios ribojasi su Arktis vandeninu, jos irgi yra suinteresuotos. Taigi atsiras problemų, ypač pavyzdžiui, sakykime, bandant Europos Sąjungai dalyvauti artės taryboje stebėtojo teisėmis, nes, kaip žinote, yra priešinamėsi tokiam ketinimui, nes nuostata tų tarpų tarp arktės vandenyno pakrančių valstybių yra ta, kad kuo mažiau veikėjų, tuo visiems geriau. Todėl pats klausimas labai įdomus. Manau, daugelis iš jūsų teisingai pastebėjote ir vietos bendruomenių vaidmenį. Negalime atmesti vietos bendruomenių interesų ir nebijotinai, kad tokios vietos bendruomenės papildės suinteresuotų valstybių gretes. Po penkių valstybių susitikimo Kanadoje buvo labai aišku, kad vietos bendruomenių neįtraukimas į procesą tapo didžiulę klaidą. Ir kiti klausimai, man atrodo, jau buvo jums, e, profesoriu Estrenk, adresuoti dėl kai kurių techninių dalykų. Mm, ar jūs atsakysite? Aš vėliau gal atsakysiu, sako profesorius Ostrenk. Visgi, kadangi mes kalbame apie Europos Sąjungą, tai dera pasakyti, kad aišku, Europos Sąjunga yra suinteresuotojai pusę dėl visų tų tarpvalstybinių procesų, bent jau tarpvalstybinių procesų pošiūrį. Ir jūs teisingai pastebėjote, kad ES imasi lyderės vaidmens ir a, funkcijų bent jau klimato kaitos srityje, kovojant su klimato kaitos padariniais. Ir gali būti, kad bus a, požiūris labai panašus į tą, kurio laikosi JAV. E yra ir kitos tarptautinės struktūros, tai yra tarptautinė jūro organizacija. Ji irgi labai svarbi ir suvaidins savo vaidmenį. Taigi, ES nors ir neturi tiesioginės prieigos prie Arkties regiono, nes tam tikrą prasme jinai ir nedalyvauja aktyvę Arkties regiono valdyme, nes nėra Arkties valdybos narė. Bet aš manau, pats klausimas – rūpės daugelį metų ir bus sprendžiamas daugelį metų. Dar yra uh, kitas dalykas. Japonija ir Kinija. Nebejotinai jos pasinaudos visą savo galimą įtaką, kad atsisėstų kartu su Arktis regiono valstybėmis prie dėrybų stalo. Ir kad išdėstytų tokiu būdu ir savo poziciją, savo interesus. Ačiū profesoriau. Dabar žodį suteiksime e, komisijos atstovui daktarui Reinoldsui. Atsiprašau, bet turite tik tris minutės. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Visų pirma, dėl valdysenos klausimo. Komisijos pozicija yra tokia. Mes remiamės konkrečių straipsnių ir mes pasisakome už e, bendrą Arktės regiono valdyseną, remiantis enklos straipsnių. Ir kol kas netei, nesirengėme teikti jokių teisinių pasiūlymų, tačiau tai niekas netrukdo mums e, dirbti dabar jau galiojančių susitarimų e, pagrindu. Kalbėtojas turėjo omeny jungtinių tautų konvenciją šiuo klausimu. Ir norėčiau akcentuoti, kad e, kaip buvo minėtas, arba skirti Arkties regioną ir Antarktį. Toliau. Uh, informacijos vertinimo sistemų vaidmuo, ar mums reikėtų kažkokios tarp vyriausybinės institucijos panašios kaip klimato kaitos klausimų skirtos Arkties regionui. Man atrodo, kad egzistuoja jau pakankamai išplėtota ir sudėtinga bendradarbiavimo sistema mokslinių tyrimų, e, parengtų e, Mm, straipsnių vertinimo sistemą ir mes mm, negalime sėkmingai toliau prisidėti prie šių bendradarbiavimo tinklų ir pasižiūrėti, ar tai pasiteisina, ar tų struktūrų pakanka prieš bandant kurti naujas struktūras, nes jos neišvengiamai dubliuotų tai, kas jau egzistuoja. Buvo minėtas Arktis informacijos centras, diskusijos šiuo klausimu vyksta ir Briuselyje vėliau šį mėnesį jos bus, tas klausimas bus aktyviai svarstomas ir mes dalyvaujame diskusijose. Keletas kalbėtojų minėjo vietos gyventojus, vietos tautas ir kalbėjo apie tai, ko, kokie yra tų gyventojų pageidavimai ir ką ES galėtų pasiūlyti. Atrodo, kad, kai kurie, kad atsakymai kai kuriuos klausimus buvo pateikti. Vienas iš kalbėtojų sakė, kad tiesiog reiktų užtikrinti kokybiškesnį dialogą ir paprasčiausiai išklausyti vietos gyventojus ir pasirūpinti, kad jų indėlis mm, būtų matomas ir girdimas rengiant teisės aktus. Arkties regiono bendruomenė vaidina labai svarbu vaidmenį Arkties taryboje ir kitose institucijose. Ir reikia to nepamiršti. Aš neaptariu visų klausimų, bet tuo savo pasisakymą baigiu. Ačiū, ponia Reinolcijai. Paskutinis kalbėtojas yra ponas Galeris pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ekspertams kurių pasisakymus šiandien išklausėme. Manau, kad šiandienos diskusijos mm, daug ką paaiškino ir taip pat mums dabar aiškiau, kur norime eiti. Taip pat aišku, kad ES neturi per, prieimo prie to regiono, neturi teritorijos ten, bet mes esame viena iš suinteresuotų pusių. Uh, Mes dalyvaujame, mes dalyvaujame per mokslinių tyrimų programas, taip pat tyriant e, jūrų kelius ar žvejyb, žvejybos marš, maršrutus, žvejybinius vandenis, bei taip pat e, laivybos kelius. Klimato kaita buvo minėta, klimato kaita vyksta sparčiai Arktis regione ir daug drastiškiau, daug matomiau nei kitose pasaulio regionuose. Aplinkosauga regione yra kitas aktualus klausimas, kuris rūpi visiems suinteresuotėm, visoms suinteresuotam pusėm, taip pat ir Europos Sąjungai. Ir norėčiau pasakyti štai ką, kalbant apie aplink, aplinką, mes kalbėjome su Žaklin Makleid iš Europos aplinkosaugos agentūros ir mes turėtumėme e, rugsėjo 15 susitikti, nes Europos parlamente vyks Arkties forumas ir manau, kad turėsime galimybę aptarti ir aplinkosauginius aspektus tuomet vietos gyventojai. Samiai Europoje, Inuitai Grenlandijoje, Kanadoje ir JAV aplinkosauga ir jų interesai šiuo atveju nesikerta, mano galva. Ir kalbant apie Arkties vietos gyventojus, tikriausiai reikia nepamiršti ir jų suinteresuotumo tvaria aplinkosauga, o nebūtinai išteklių išnaudojimu tie žmonės sako, kad jie negyvena muziejuje ir jie nenori, kad viskas kažkaip būtų užkonservuota. Ir turime kalbėti ir apie vietos gyventojus ir tos žmonės, kurie ten yra persikėlę, bet jūs, mes kalbame tikrai apie nedidelės bendruomenės. Uh, išteklių, intensyvus išteklių naudojimas. Žinoma, mes susinteresuoti naftos ir dujų ištekliais, bet mes norime, kad būtų laikomasi griežtų aplinkosaugos standartų ir mūsų partneriai šiaurėje, Norvegija ir Islandija laikosi griežtų aplinkosaugos reikalavimų ir manau, kad mūsų bendarbiavimas tikrai gali būti pozityvus. Rusija taip pat yra partnerė, kuri nebūtinai taiko tokius pat reikalavimus aplinkos saugustie, bet mes galime su jie bendradarbiauti ir įtikinti Rusiją e, paisyti griežtesnių aplinkos saugos standartų Arkties regione. Tiek apie aplinką. O kalbant apie politinius aspektus, aš manau, kad komisijai turėtų būti suteiktas nuolatinės stebėtojos statusas Arktis taryboje nes ten yra, jos, joje dirba mūsų valstybės narės, bei taip pat valstybės, kurios yra tikrai toli nuo Arktės regiono. Ir jeigu kalbame, pažiūrėjau, apie aplinkos saugos politiką, mokslinių tyrimų, laiv, e, transportavimo politiką, tai sakyčiau, kad ES čia vaidina labai svarbu vaidmenį ir tikrai manau, kad komisija turėtų turėti galimybę mm, daryti įtaką priimamiems sprendimams. Arktis regionas ir Antarktis nėra tas pats. Egzistuoja e, išskirtinės ekonominės zonos ir taip pat teritoriniai vandenys, kurie nepriskirti jokioms teritorijoms. Taigi manau, kad Arkties ir Antarkties ar tai arkščiai ir antarkščiais taikomi režimai turėtų skirtis. Ir dėl konsensuso. Manau, visi suinteresuoti tuo, kad regionas nebūtų militarizuotas, juk šaltasis karas baigėsi. Ir neįsivaizduoju, dėl ko dar reiktų steigti karinės bazės ar uh, kažkokius karinius įrenginius tame regione. Ačiū. Tikiuosi, jog mes sėkmingai plėtosime dialogą. Aš e, palaikau ryšius su šešėliniais pranešiais, mes keičiamės nuomonėmis. Ar kas nors dar iš kolegų nori e, išpareikšti savo nuomonę, prašome tai padaryti. E, ačiū panai galeriui, ačiū mūsų ekspertams. Norėčiau pridurti tik tai du dalykus šią temą. Rugsėjo 13-15 dienomis, kaip girdėjau, bus konferencija, kurioje susirinks mm, Arkties tarybos parlamentarai. dėl pono Galerio pranešimo. Jis bus pristatytas kitoje sesijoje 20, rugsėjo pabaigoje. Taigi ačiū. Dabar kitas mūsų darbo atverkės punktas. Rezoliucijos projektas dar panas Erkins. Pirmininkė, jums maloniai leidus ir komitetui sutikus mane išklausyti, aš noriu mm, užduoti klausimą pabaigoje, nes nelabai suprantu, ką dabar galime padaryti. Kolegas Arškarim vakar parlamente surengė sutikimą ir paskatino kolegas, kuriem rūpi Pakistano situacija po potvinių, e, ypač atsižvelgiant į užsienio reikalų komiteto posėdžio darbo tvarkę kitą savaitę, paprašė atkreipti um, jūsų pirmininkė ir mūsų komiteto uh, narių dėmesį į Pakistano klausimą ir tai, kad galbūt skubiai reikia imtis kažkokių veiksmų. Taigi, pirmininkė, norėjau pasiteirauti, galbūt įmanoma kažkokiu tai būdu artimiausioje ateityje gal įtraukti kažkaip tai mūsų darbo atverkę, gal kokį tai neįlinį posėdį ar, ar surenkti, ar tiesiog tarp skubos klausimų pirmadienį komitete išanalizuoti. Man atrodo, e, pirmininkė, e, turėtumėm pasistengti padaryti viskas, viską, kas yra įmanoma, kad paremtumėm komisijos pasiūlymus tuo klausimu. Eh, e- Pirmininkas, pasižymė jūsų kreipimasi ir pasirūpinsiu, kad šį klausimą būtų galima įtraukti į mūsų komiteto darbo atverkę. Tačiau, kaip jūs žinote, kitai plenarniai sesijai yra suplanuota šio klausimo diskusija vystimosi komiteto posėdis dėl humanitarnės pagalbos Pakistanui jau yra įvykęs. Mes labai pritarėm jūsų būkštavimams ir tikrai pasistengsiu, kad būtų šie klausimai atitinkamai išnagrinėti atsižvelgiant į vystimosi komiteto darbą ir plenarinę darbo tvarkę. Taigi, dabar turime kitą darbo tvarkės punktą. Šis klausimas buvo aptartas birželio 22 dieną e, sesijoje. Kalbėjome apie e, Euroatlanto saugumo struktūrą, buvo surinkti klausimai, kaip žinote, nuo to laiko, kai buvo priimtas Helsinkio dokumentas, Europos saugumo bedarbiavimo organizacija vaidina labai svarbų vaidmenį Euroatlanto saugumo struktūrose ir Eurazijos kontekste. 99 metų kofų proceso diskusijose Kazakstanas, kuris dabar pirmininkauja SBO, paragino gruodžio mėnesį surenkti naują konferenciją kad būtų galima sustiprinti šios organizacijos vaidmenį, perkelti jį į mm, konkrečius veiksmus ir lankščius mechanizmus, kad būtų galima mm, šios organizacijos veiksmams suteikti daugiau matomumo ir apčiopiamumo. Mes sveikiname tokias diskusijas ir norime prie jų prisidėti. Norėtumėm, kad ES suformuotų savo poziciją Astanos konferencijai. Mes norime prisidėti prie šių diskusijų kokybės gerinimo. Mes norime pabrėžti, jog ši tarptautinė organizacija yra labai svarbi ir naudinga. Iš karto aš suteiksiu žodį ponui Raučiakui kad būtų galima pakalbėti apie pagrindinius jo parengtos rezoliucijos projekto aspektus. Taigi, ponė Ročikai. OECD... Taip, ponė pirmininkė, kaip Jūs pažymėjote, ESBO per pastaruosius 35 metus tapo neatsiejama Euroatlantinės saugumo sistemos dalimi, garantuojanti ir Europos, ir Azijos saugumą. valstybės nuo Vankuverio iki Vladivostoko, tai yra nuo Šiaurės Amerikos, kurioje pirmiausia turime galvoti apie JAV ir Kanadą, iki kitas Vladivostoko pusės, tai yra Rusija ir tos valstybės, kurios buvo pavirktos Rusijos. Taigi, aš manau, šiuo atveju mes turime labai svarbų dalyką, kuris pasižymi keliais aspektais - politiniu, kariniu ir nebejotinai žmogiškuoju matmeniu. Pažvelgus, kokios krizės kilo pastaruoju metu, o paskutinioji krizė Kirgizijoje, tai matome, kad esbo iš tiesų vaidina svarbu vaidmenį, nebejotinai. Per esbo gyvavimo laikotarpį įvyko daug pasikeitimų pasaulyje, saugumo grėsmės pasikeitė ir dabar mes jau kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, terorizmą, priekybą žmonėmis, elektroninės erdvės nusikaltimus, energetinį saugumą. Yra daug saugumo aspektų ir kiekvienas iš jų svarbus, todėl visose srityse E, yra ką veikti. Jūs žinote, kad Graikija savo laiku inicijavo kurfų procesą ir taip pat Europ, e, Rusijos prezidentas pasiūlė svarstyti Europos saugumo sistemos klausimą. Taigi jūs žinote, kad esbo rengiasi aukščiausio lygio susitikimui Astanoje praėjus 35 metams po Helsinkio susitikimo. Ir aš visiškai pritariu tam, kad reikalinga parengti poziciją. Reikia galvoti, kaip ES reaguos į esbo darbą. Ir kitas dalykas, aišku, tai reiškia, kad reikia galvoti ir apie Europos parlamento požiūrį. Todėl rezoliucijoje turi būti pažymima, kad labai svarbu tarp visų trijų aspektų karinio aplink, teisinio aplinkosauginio, politinio išlaikyti tinkamą pusiausvyrą. Manau, kad jau minėjau berods, jog būtina stebėti ir galvoti, kaip kiekvieną iš išvardytų aspektų reikėtų toliau plėtoti. Bet tuos tris aspektus būtina papildyti aplinkosauginiu matmeniu, nes tai yra svarbu energetinio saugumo požiūrių pavyzdžiui. Be to, karinis matmuo irgi svarbus Nepamirškite, esbo suvaidino svarbu vaidmenį. Verta prisiminti tokias sutartis kaip įprastinės ginkluotės Europoje ribojimo sutartis, atviro dangaus sutartis ir kai kurios kitos. Bet nebejotinai praeitėje buvo padaryta klaidų. Prisiminkime vien tik tai 2008 metų konfliktą Gruzijoje, taip pat neišspręstas problemas Moldovoje, jo santykiai su Padnestrės regionu, todėl karinės aspektas irgi išlieka svarbiu. Ir jis turi būti paminėtas mūsų rezoliucijoje. Turėtume apsvarstyti, kaip galėtume prisidėti prie bendrų tikslų pasiekimo. Turėtume apsvarstyti be kita ko ir parlamento vaidmenį visame šiame procese ir kuo parlamentas gali prisidėti. Remdamasis asmeninė patirtimi, galiu pasakyti, jog dėrėtų pagalvoti, kaip sustiprinti mūsų santykius su ESBO parlamentinė asamblėja. Maničiau, kad tuos santykius reikia stiprinti ir uh, dalyvauti aktyviau tos asamblėjos darbe turėtume. Taigi rezoliucija, mano manimu, turi taip pat pažymėti, kad SBO taryba turėtų pakviesti ir e- Europos parlamentą į aukščiausiojo lygio susitikimą Astanoje. Taigi, teikiu projektą dokumento. Aišku, dokumentas nėra baigtinis ir tikiuosi, kad jūs padėsite jį patobulinti. Iki rugsėjo 14-osios prašau teikti pakeitimus, o jau spalio 4 dieną turėtume balsuoti dėl rezoliucijos. Ačiū ponui Raučiukui. Ponas Šolcas, trys minutės. Ačiū. Dėkoju apie galimybę pasisakyti kaip šešėlinis pranešėjas. Visų pirma, Dėkoju pranešėjui už puikų dokumentą, jis eina tinkama kryptimi ir suteikia gerą pagrindą mąstyti apie tai, kaip ES galėtų sutartinai dirbti su įvairiamis kitomis šalimis, ESBO narėmis ir formuoti ESBO politiką. Galbūt reiktų daugiau pamastyti apie tai, ar ESBO yra kolektyvinė saugumo sistema. Ir kokia mūsų nuomonė apie tai, gal reiktų pasiduoti šiuo aspektu Europos Sąjungoje ir plėtoti konfliktų sprendimo mechanizmą e, pritaikoma tarptautiniu mastu. Ir Kazakstanas šiuo metu pirmininkaujantis organizacijoje bando tai išnaudoti. ES turėtų labai aiškiai pasisakyti, labai aiškiai kalbėti šiuo klausimu su Kazakstanu, nes yra konfliktų Europos žemynė bei kitose e, pasaulio dalise, kurios, kur valstybės yra SBO narės. kai kurie konfliktai įsilepsnuoja pastaraisiais metais, yra minimi pranešime. Kitas iššūkis - aplinka. Galbūt SBO turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį kovoje su klimato kaita, bandyti koordinuoti kovos su klimato kaita politiką. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau aptarti, yra susijęs su ESBO ir NATO santykiais. Kalbėdami apie tai ateityje, turėtumėme apsispręsti, ar ASBO neturėtų tapti svarbiausia e, organizacija Euro, Europos valstybėms. Galbūt joje Europos valstybės turėtų dirbti drauge ir išsiaiškinti, koks turėtų būti NATO vaidmuo. Ačiū, ponia Šolcai. Ponas Kirilovas, trims minutėms. Uh, Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Rūčiakui už parengtą dokumentą. Jis tikrai puikiai subalansuotas ir pasirodo laiku. Jame kalbama apie ESBO vaidmens sustiprinimą. Pastaraisiais metais mums kėlė e, nerimo tai, kad organizacijos vaidmuo sulipnėjo. Buvo priežastis, kurios taip sprendė, bet manau, kad dabar turėtumėme aktyviai dalyvauti joje, ypač atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo Lisabono sutartis ir užtikrinti, kad ta organizacija sustiprėtų. Prieš pereidamas prie konkrečių pastabų noriu pasakyti štai ką. Mes galime tą organizaciją sustiprinti, jei ES teks svarbesnis vaidmuo. Ir manau, kad ponas Rūčiakas labai konkrečiai ir įtikinamai argumentuoja, kad ES e, svarbesnis ES vaidmo nereiškia, kad e SBO e, susilpnėja ar tampa mažiau įtakinga. Mums ES ir visoms ESBO narėms politinis ir karinis matmuo yra gana svarbus. Ir kai kuriuose Mm, regionuose mums kelia tai nerima. Šeštame straipsnėje kalbama apie dar egzistuojančius konfliktus. Svarbiausias iš jų. Tai be abejo 2008 Gruzijos ir Rusijos konfliktas, bei taip pat Kalnų Karabachas ir Padniestrė. Ir kaip esame uh, nurodė kitose pranešimuose, pavyzdžiui, mano pranešime dėl Pietų Kaukazo, mes norime, kad ES vaidintų svarbesnį vaidmenį ir kad ji imtųsi e, atitinkamų iniciatyvų. Aplink, ekonominis ir aplinkosauginis matmuo. Galbūt dešimtame straipsnėje ga, būtų galima įtraukti tekstą apie tai, kad norime skatinti regioninį bendradarbiavimą tarp pačių valstybių. Ir aišku, reikia pačioms siekti stiprinti tarpusavio pasitikėjimą, nes dėl įvairių istorinių priežasčių arba dėl konfliktų, kuriuos minėjau, valstybės dažnai nesima tokių iniciatyvų. O tai galėtų tapti gera priemonė kurti pasitikėjimo atmosferą ir sumažinti įtampas. Mm kalbant apie žmogišką įmatmenį, vis, jis yra labai gerai suformuluotas čia, bet galbūt reikėtų daugiau pagalbėti apie viduje, šalies viduje perkeltų asmenų ir ka, nuo karinių konfliktų bėgančių pabėgėlių klausimą. E SBO galbūt galėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį, bet svarbiausia yra tai, kad Atšvelgiant į tai, kad ES Lisabono sutartimi įgijo naujų kompetencijų, mums reikia daugiau atsakomybės ir aktyvesnio dalyvavimo. Mes jau apie tai esame kalbėję. Mums reikia, kad būtų numatytas mandatas Europos Sąjungai. Ačiū, ponė Kirilovai. Ponas Džedas, trims minutėms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 kurį inicijavo Rusijos federacijos prezidentas Medvedevas. Toliau vienos peržiūros konferencija įvykusi praėjusiais metais. Ir SBO vyriausybių konferencija, kuri sustiprino, atsiprašau, e, įprastinės ginkluotės e, Europoje e, konferencija. Manau, kad turime pasinaudoti e, visomis e, galimybėmis sustiprinti tos organizacijos vaidmenį ir jos veiksmingumą. Tačiau taip pat turime e, intensyvinti ilgalaikės diskusijas apie tai, kaip, re, kaip atsakyti į naujus iššūkius, kurie yra išvaldinti taip pačioje rezoliucijoje. Aš kalbu apie bendrą saugumą ir ypač sudėtingą sritį tai yra ir taip pat įprastinės ginkluotės kontrolės režimą. Korfų procesas yra svarstomas SBO, kad būtų galima e, tinkamai, atsak, tinkamai priimti iš, iškilančius naujus iššūkius saugumo srityje. Taigi manau, kad turi, turi vykti atsakingos diskusijos. Uh, Taip pat manau, kad dialogas turi būti įvairialypis ir neturėtų būti sutelktas tik tai į taip vadinamo bazinio kietojo saugumo klausimus, ko pagidauja kai kurios valstybės narės. Negriežtojo saugumo aspektai yra irgi labai svarbus. SBO vadovų susitikimas, kuris įvyks Stanoje pirmininkaujant Kazahstanui yra nemaža Kazahstano sėkmė. Tas vadovų susitikimas, e, jame, jam numatyta išsami ir plati darbo tvarkė. Tame susitikime reikėtų patvirtinti pasiekti konkrečių rezultatų. Manau, kad mums reikia, kad organizacijai reikia aiškiai apibriešto mandato, kuris galėtų pasirodyti konkretaus veiksmų plano pavydalu. Ir mes, ES narės, turėtume sutarti dėl to. E, susitarti dėl to ministrų tarybos posėdėje. O kitose susitikimuose aiškiai matome, kad valstybės narės rodo vis didesnį susidomėjimą SBO ateitimi. Manau, kad apie tai reikėtų daugiau pakalbėti rezoliucijos projekte. Dar vienas dalykas. Turėtumėme e, kreipti procesą ir, ir, ir jį inicijuoti tą kryptimį, kad Astanos susitikime būtų pasiekta konkrečių rezultatų, nes kitaip iškyla grėsmė organizacijos ateičiai. O kaip per tre minutį. Astanokas tri minutę. Uh, you, My... Ačiū pirmininkė, sveikinu pana Raučiaką. Mm parengus išsamų ir subalansuotą pranešimą. Dalyvavau prieš keliarius metus kampanijoje paremti Kazakstano pirmininkavimą SBO, tuo met, kai ankstesnė Britų vyriausybė pasisakė prieš tai. Sveikinu pasiekus šio posto tą valstybę. E, vienas dalykas, kas yra įdomu, galbūt aš čia nenorėčiau pernykį išpūsti tos svarbos, tačiau dažnai uh, kertasi mm, šios organizacijos saugumo vaidmuo ir e, ryštas propaguoti demokratiją. Aš kalbėčiau apie Odihor e, Varšuvai e, įkurtą mm, rinkimų stebėjimo ir demokratijos rėmimo padalinį. Ypač kai eina kalba apie Rusijos įtaką tam, tam, tai struktūrai, pavyzdžiui, kai eina kalba apie Mm, suklastotų rinkimų nepatvirtinimą prieš penkerius metus, ką mes visi matėme. Tačiau aš manau, kad SBO vaidmuo yra labai svarbus mm, siekiant demokratijos e, vidurio Azijos valstybės ir jas siejant su vakarų Europos valstybėmis e, daugia šalėme, unikaliame forume. Aišku, yra ir konkuruojančių kitokių struktūrų, ypač Centrinėje Azijoje, kur tikrai yra daug potencialių konfliktų dėl įtakos, pavyzdžiui, Šanhajus bendarbiajimo procesas, e, labiau prorusiška Centrinės e, Azijos sutarties struktūra ir man atrodo, gal vis tik tai ši organizacija yra labai svarbi, neutralizuojant galimą įtampą, ypač Centrinėje Azijoje, ypač iš Rusijos pusės. Aišku, kad E SBO siekia tų ryšių tarp Centrinės Azijos ir Vakarų Europos, tačiau na, ne viską įmanoma padaryti, ypač eina kalba apie Pietų Kaukazą, įšalusi konfliktą ar Moldovą, Padniestrę. Vienas iš klausimų, ką aš anksčiau keldavau, tai neatspindėta pranešime galbūt, gal pranešėjas galėtų panalizuoti šį aspektą. Tai, kai eina kalba apie rinkimų stebėjimo misijas iš Europos parlamento į tas valstybės, kurios yra SBO narės, uh, paprastai yra trojkos formatas, Europos parlamento delegacija, SBO delegacija iš parlamentinės asamblėjos ir Europos taryba arba Europos tarybos parlamentinės asamblėjos delegacija ar kažkas panašaus. Tačiau Europos parlamento delegacija visuomet yra tarsi jaunesnė sesuo, visą laiką netokioje palankioje situacijoje, kadangi dažniausiai esbo vadovauja toms delegacijoms, to, toms misijoms ir parengia didžiausią dalį ataskaitų. Man atrodo, gal 24 punktė jūs kalbate apie Europos parlamento ir esbo parlamentinės asamblėjos santykius. Aš manau, gal būtų galima čia panalizuoti tas formuluotės ir dar kartą pagalvoti apie tai, kodėl Europos parlamento mm, delegacijos visuomet yra tarsi tokios e, mm, menkesnės pozicijas užimančios e, delegacijos. Ačiū ponui Tanukui ir dabar. Uh. Ponui Raučiakui pranešėjai žodis apibendrinti išsakytas pastabas, gal tarti keletą baigimų žodžių. Point point. Ačiū. Tai aš gal paeiliui pasistengsiu atsakyti į, išsakyti, į kolegų išreikštas mintis. Pane Šulc, pana Stanok ir kiti kalbėjo apie Centrinę Aziją. Tai svarbus regionas SBO ir pavyzdžiui Kirgizijos krizės atveju um, aiškiai matėme, jog SBO gali vaidinti svarbesnį vaidmenį. Ir pavyzdžiui, Rusijos požiūris, koks, dėl, kodėl Kazakstanas. Lūkesčiai buvo tikrai labai dideli ir tas vaidmuo buvo suteiktas Kazakstanui tam, kad Kazakstanas galėtų suvaidinti stipresnį vaidmenį, platesnį vaidmenį. Manau, kad tai labai svarbu ir galbūt turėtų būti pabrėžiama ir mūsų pranešime, ir mūsų rekomendacijose. Nes manau, kad Eina kalba ne vien tik tai apie Centrinės Azijos regioną, esbo nares, bet eina kalba bendrai apie saugumą nuo Afganistano, Pakistano, um, turim omenyje, aišku, narkotikų priekybą ir taip toliau, per visą tą zoną e, driekėsi tą saugumą erdvė, tai labai svarbu. Panašus kalbėjo apie aplinką, klimato kaitą. Manau, kad šis aspektas ateityje įgaus vis daugiau svarbos. Jei turėtumėt kokių pasiūlymų, gal pakeitimų formą, tai labai lauksiu jų. Toliau, kur gal aš ne visai sutikčiau su jumis, čia gal būtų NATO vaidmuo. Taip, pranešime pabrėžiau, kad uh, vardan mūsų interesų reikėtų sustiprinti ESBO, vardan mūsų interesų reikėtų sustiprinti ir ES vaidmenį, ES dalyvavimą, ypač įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir kitoms naujoms e, priemonėms. Tačiau e, nemanau, kad vardan mūsų interesų reikėtų siekti uh, menkinti ar siaurinti kitų organizacijų vaidmenį, kaip kad pavyzdžiui NATO, nes manau, kad NATO gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, kai eina kalba apie ES valstybių narių saugumo užtikrinimą. Manau, kad niekas kitas negali suvaidinti tokio vaidmens. Žinoma, NATO galbūt neturi galimybių suvaidinti e, stipresnio vaidmens Centrinėje Azijoje, tačiau jeigu apjungtumėm jėgas SBO, ES ir kai kuriuose užduotise gal ir NATO, galėtumėm geriau pasiekti tų tikslų, kurių turėtų pasiekti SBO. Ar kurių turėtų siekti SBO. Aš kilau Kirilov e, kalbėjo apie regioninį bendradarbiavimą. Man atrodo, regioninis bendradarbiavimas gali suvaidinti ne vien tik labai svarbu e, ekonomikos stiprinimo vaidmenį, bet taip pat ir pasitikėjimo kūrimo vaidmenį, e, gali tvirtinti ryšius tarp žmonių, tarpusavę supratimą stiprinti. Ir čia vėlgi kalbėtumėm apie plačią erdvę nuo Vancouverio iki Vladivostoko, labai sunku būtų konkrečiai apibriežti e, regioną, bet aš manau, kad gal būtų galima paminėti vis tik tai ir tą aspektą. Toliau visiškai pritariu dėl šios organizacijos darbo. Taip, kartais uh, Mm, mus nervina kai kurie elementai, taip pat ir esbo narius, kuomet eina kalba apie neišspręstus konfliktus, ar tai būtų Padniestrė, Kalnų Karabachas ar kitur. Esbo gal mūsų akimis ne visuomet tiek efektyviai dirba, kiek mes norėtumėm. Uh, Taigi reikėtų siekti stiprinti esbo efektyvumą. Korfų procesas taip, reikia sutelkti dėmesį ne tik tai į um, tvirtasias saugumo priemonės, bet ir į tas taip vadinamas minkštasias priemonės. Aš sutinku, kad žmogaus teisų matmuo yra labai svarbus. Ir čia dabar sureaguočiau į pono Tanoko mintis. Manau, kad e, žmogaus teisų, pilietinių teisų stiprinimas, demokratijos skatinimas, tai yra procesas. Ir jeigu pažvelgtumėm į visą istorinę raidą, ypač SBO, ši organizacija visuomet vaidino labai svarbu vaidmenį e, šiuose procesuose. Daug kas iš mūsų čia esančių narių turbūt nesėdėtų dabar čia su mumis, jei nebūtų buvę 75 Helsinkio baigiamojo akto. Žiūriu į kolegas iš Lenkijos, Čekijos. Prisiminkime pilietinius judėjimus, žmogaus teisų judėjimus tose valstybėse, kurios prisidėjo prie komunizmo žlugimo ir žmogaus teisų įtvirtinimo, demokratijos stiprėjimo. Manau, kad tai yra labai svarbus SBO vaidmuo. Kaip žinome, ne visos SBO narės yra visiškai demokratiškos. Taigi, darbo planas, kad pasiektumėm konkrečių rezultatų, būtent to reikia SBO, būtent toks turėtų būti mūsų indėlis. Vėlgi paraginčiau dirbkim iš vien kolektyviai visi, pamastykime, ką galėtumėm pasiūlyti dėl konkrečių planų šią organizacijai iki uh, vadovų sutikimo ir jo metu, kaip mes galėtumėm prisidėti prie bendrų diskusijų, kad jos įgautų konkretų pavydalą. Ponas Tenok pasiūlė Odihr um, paminėjo manau, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad ši institucija būtų nepriklausoma ir kad niekas negalėtų įtakoti šios institucijos darbo, nes iš tikrųjų vaidmuo e, jos yra labai svarbus propaguojant demokratiją, žmogaus teises, mažumų teises. Uh, kai žiūrime į potarybinę, posovietinę erdvę, Centrinę Aziją, tai labai svarbu, bet pažiūrėkime ir, pavyzdžiui, dėl Romų, kokios diskusijos vyko ir kas darosi mūsų pačių valstybėse narėse. Tad manau, kad labai svarbi yra ir ši institucija. Dėl rinkimų stebėjimo misijų, kodėl mes visuomet esame tarsi uh, jaunesnė sesė tose procesuose, tarsi menkesnis partneris. Mes turėtumėm sustiprinti savo dalyvavimą SBO veikloje, kaip Europos parlamentas mes turime suvaidinti daug tvirtesnį vaidmenį ESBO parlamentinėje asamblėjoje. Manau, kad būtent žingsnis po žingsnio stiprindami savo vaidmenį mes galėsime užimti ir daug tvirtesnės, aukštesnės pozicijas ir būti labiau lygiavertė partnerė rinkimų stebėjimo misijose. Ačiū už Jūsų pasisakymus, už Jūsų mintis, lauksiu Jūsų pakeitimų, pasiūlymų. Terminas, kaip minėjau, rugsėjo 14 vidudienis. Ačiū. C'è un fuori programma, il signor Schulz vuole intervenire due minuti. Ponas Šulcas nori dar pasisakyti, bet kadangi tas laikas buvo nenumatytas papildomas, tai tik dvi minutės jums skirsime. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tiesą pasakius iš anksto prašiau galimybės pasisakyti, bet jūs kažkaip netkreipėte dėmesio. Ir tikrai esu dėkingas, kad suteikėte galimybę pasisakyti dabar, nes rezoliucija svarbi, tekstas geras, jame aiškiai nurodomas esbo svarbus vaidmuo ir pranešėjas labai gerai apibūdino pagrindinius elementus. Aš manau, kad ne vien tik korfum procesas yra labai svarbus. Manau, reikia galvoti ir apie tai, kokiu žingsniu mes, Europos parlamentas, imamės. Taip, mes turime vaidinti svarbesnį vaidmenį, bet man taip pat susidaro įspūdis, kad Rusija bando spausti esbo ir priversti ESBO dėmesį sutelkti mažiau svarbius dalykus dėl Rusijos politikos ir dėl kitų dalykų. Mes dabar turime gerą galimybę rimtai pasikalbėti, bet kalbant apie ESBO, nebūtinai, kad ESBO iš tiesų suvaidino gerą vaidmenį. Jeigu prisiminsime konfliktus Kaukaze, kas vyko Čečenijoje ir kaip esbo vertino įvairius rinkimus, kurie ne visada buvo sąžiningi, ypač Rusijoje. Tai sakyčiau, jog reikia atsargiai vertinti galima Rusijos vaidmenį, nes nebūtinai Rusija tikrai elgsis konstruktyviai esbo darbe. Ir tai mes turėtume gana aiškiai apibriežti rezoliucijos projekte. Ačiū, ponia Šulcai. Ar pranešėjas norėtų atsakyti, ponia Šulcai? Jeigu taip, tai prašom. Taip, ponė pirmininkė, aš visiškai pritariu tam, ką sakė ponas Šulcas. Na kągi, dar keletas žodžių dėl pranešimo rengimo terminų. Taigi, iki rugsėjo 14 dienos 12 valandos prašome pateikti pakeitimus, o spalio 5 dieną komitete vyks diskusija ir balsavimas. Balsavimas plenarinėje sesijoje numatytas per antrąją spalio mėnesį vyksiančią sesiją. Taigi ačiū pranešėjai ir visiems pasisakiusiems, o dabar pereikime prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo, tai yra parlamento pozicija dėl 2011 metų biudžeto projekto su tarybos pakeitimais. Visi to biudžeto skirsniai. Nuomonės rengėjas yra ponas Salafranka. Viso pateikta, aš, pateikti 87 pakeitimai. Taigi mes suteiksime galimybę ponui Salafrankai, šešėliniam pranešėjui ir tiems, kurie teikia pakeitimus, paaiškinti savo pozicijas. Bet pirmiausia, žodis pranešėjui. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš Kalbant apie konkrečius dalykus, noriu trumpai priminti kolegoms apie bendrą kontekstą ir sąlygas, kokiamis formuojamas biudžeto projektas. Pirmiausia, tai yra išorės santykių sritis. Komisija siūlo nuo 5,5 iki 6 procentų padidinti asignavimus ir bendrame biudžeto kontekste tai yra ženklus padidinimas. Jeigu jūs pasižiūrėsite į atitinkamos kategorijos eilutes, tai atrodytų, kad padidėjimas nežymus, nes tai yra 0,07 procento. Bet tokiu būdu mes tiesiog matome, kad niekaip nepavyksta ištaisyti tam tikrų trūkumų, nes vienais atvejais pinigai skiriami spręsti užsienio e, santykių problemas, kitais atvejais ne. Taip pat labai didelis lėšų padidinamas yra stabilumo priemonė 20 procentų, bendra užsienio ir saugumo politika 6 procentai padidėjimas, Euronestas 17 procentų daugiau, pietiniam dalykam 6,6 Afganistanui skiriamų lėšų kiekis atitinka prisimtus įsipareigojimus ir sudarys 25 procentus. Taip pat numatyti ir gana ženklus lėšų skirimo mažinimą. Jeigu jūs pažiūrėsite pagalbą palestinai, tai 95 milijonai siūloma sumažinti paramą ir rinkimų stebėjimo darbai, apie kuriuos buvo kalbama anksčiau, dabar atrodo netokie jau ir svarbus tampa. Parlamentas taip pat turės skirti misijų vadovus ir kitose sritise numatytas ženklus lėšų mažinimas santykių plėtotai su tam tikromis valstybėmis. Pavyzdžiui, 17 procentų siūloma sumažinti lėšų skiriamų santykiams su Jemenu plėtoti. Be to, taryba užėmė poziciją, kuri iš esmės labai griežta biudžeto atveju. Ir bendras sumažintų lėšų dydis sudaro apie 100 milijonų eurų. Taip pat ir veiksmų programoms yra mažinamos išlaidos. Dabar dėl kai kurių kitų politikos sričių. Jeigu kalbame apie rezervo sudarimą, tai nuo 17 iki 104 milijonų eurų rezervas didinamas ir taryba taip pat patikslino stebėsenos komisijos biudžetą ir asignavimai mokėjimams gerokai padidinti. Strategija, kurios aš siūlau laikyti savo rezoliucijos projekte, jums žinoma, tekstas jums buvo pateiktas, nes aš manau būtina pažymėti, jog reikia užtikrinti išorės veiksmų tarnybos tinkamą funkcionavimą skiriant tam tikras lėšas. Ir nebejotinai, kad norint, jog tinkamai tarnyba vykdytų jai pavestas funkcijas, jinai turi turėti pakankamą lėšų. Todėl reikalinga viską derinti, iš vienos pusės vykdy, funkcijų vykdymą, iš kitos pusės labai drausmingą biudžeto vykdymą. Ir apie tai buvo daug kalbėta biudžeto komitete. Galiu kalbėti labai atvirai ir aš atvirai dėl jų pasisakysiu. Tiesą pasakius, galiu pritarti visiems kolegų pateiktiems pakeitimams, bet jeigu tai pasielgčiau, tai būtų nerimta. Todėl, manau, turėtume atsižvelgti pirmiausia į prioritetinės dalykus ir pabandyti susitarti, dirbant, vadovaujantis realistiškomis prognozėmis. Turime būti tikri, kad nebus skiriama lėšų daugiau negu kad reikalinga. Nes jeigu mes pasielgsime kitaip, tai biudžeto komitetas tikrai neatsižvelgs į um, mūsų prioritetus. Taigi trumpai, du pagrindiniai dalykai šiuo atveju yra septyni pakeitimai dėl dviejų pagrindinių dalykų. Ir manau, kad daugumai jų galėčiau pritarti. Pone Bratle yra čia ir uh, jos yra antrasis pakeitimas. Ji nori išryškinti konfliktų prevencijos svarbą, tam galiu pritarti, bet reikia viską pateikti tinkamame kontekste. Aš manau, kad išorės veiksmų tarnyba tikrai turės dirbti krizių prevencijos srityje. Todėl manau, kad tai, ką jūs, ponia Branton, siūlote, galime įtraukti. Taip pat noriu pasakyti, kad ponas Gualtieri pateikė du pakeitimus, vienas su griežtų biudžeto vykdymu. Ir noriu padėkoti ponui Gualtieri už darbą nes jisai apsvarstė daugelį pakeitimų kartu su manimis ir tikrai iš savo pusės galiu pritarti jo pateiktam tiems pakeitimams. Taip pat mielai pritariu pono Kukano pakeitimams. O dabar jau pereikime prie kitų dalykų, tai yra prie skaičių. Kai mes kalbame apie biudžetą, nereikia pamiršti ir su tais pakeitimais susijusių skaičių. Pateikti 52 pakeitimai, 34 iš jų teikia ponas Goldhierė. Ir galiu pasakyti, kad 8 procentai visų tų svarbių klausimų, kurios palėtė kolegos didesnė dalimi iškelta buvo pono Goldhieris. Kas labiausiai rūpi? Pavyzdžiui, manoma, kad bendra užsienio ir saugumo politika turėtų tapti pagrindiniu prioritetu išorės santykių srityje, bet taip pat kitas dalykas yra priemonės, kurių įmamasi susiklošius nepaprastai padėčiai. Aš manau, kad atsižvelginti tai, kad ponas Goltieri ir ponas Verhoštoftas dalyvavo dėrybose dėl išorės veiksmų tarnybos, tai tokiom priemonėm reikia skirti dėmesio. Ir mes galvojame, kad atitinkamai turi būti rezervė numatyta eilutė. Ir siūlome rimtai padidinti lėšas, kurios skiriamos Palestinos administracijai remti. Aš konsultavausi su komisijos atstovais. kurie sakė, kad lėšos palestinai remk sumažintos tikrai nepagristai stambiai dėl rinkimų stebėsenos. Aš manau, kad tai viena iš svarbiausių Europos parlamento veikimo priemonių. Per ją mes dalyvaujame demokratijos darbe, mes skiriame savo atstovus ir todėl turime užtikrinti, kad būtų pritariama rinkimų stebėjimo misijoms. Mes negalime jų atsisakyti. Ir todėl norėjau šiame kontekste iškelti Europos parlamento politinius prioritetus. ginant ir saugant žmogaus teisės įvairiose pasaulio valstybėse. Ir todėl nereikėtų mažinti asignavimų šiai sryčiai. Mes norėtume, kad būtų grįžtama prie pirminio skaičiaus. Toliau, komisija yra pasiūlę 24 milijonai sumažinti lėšas Ir mes manome, kad toks mažinimas yra per ženklus, todėl pasidėrėję sugebėjome grįžti prie pradinio siūlomo skaičiaus. Komisija taip pat atmetė beveik visus bandomuosius projektus, kuriuos siūlė a, šešėliniai pranešėjai. Ir šiuo atveju noriu aiškiai pasakyti, kad parlamentas turėtų pareikšti savo nepasitenkinimą, nes komisija faktiškai dar nesuformavo išorės veiksmų tarnybos biudžeto, bendrojo biudžeto. Ir apskritai visas kitų metų biudžeto formavimo procesas ir pats biudžetas priklausys būtent nuo to, kiek bus skirta lėšų išorės veiksmų tarnybai. Todėl Šį klausimą turime spręsti kaip galima greičiau. Yra pakeitimų, dėl kurių norėčiau išgirsti ir komiteto nuomonę. Vienas iš tokių pakeitimų yra pateiktas ponios Hautelas, kuri siūlo, kad ES skirtų specialųjį ambasadorių ir ponas Fluteris taip pat, ponia Fluteris labai pateikė įdomų prane, pakeitimą. Ji pasiūlė suformuoti rezervą, kad galėtume plėtoti teisminį bendradarbiavimą su Tunisu, kai pagerės santykiai. Dar vienas dalykas tai parengėmieji veiksmai. siūloma įsteigti tarpininkų grupę. Aš žinau, kad pats pranešimas parengtas atsižvelgiant į finansų valdymo principus. Kai kalbame apie išorės veiksmų tarnybą ir komisija tokiu principu vadovavosi. Bet prieš balsuojant pirmadienį aš tikrai pasistengsiu atsižvelgti, kaip galima didesnį pakeitimų skaičių. Kita vertus, nereikia pamiršti, kad turime veikti pragmatiškai ir kad reikia įsklaidyti, kaip galima daugiau kolegų pareikštų abejonių, o tai reiškia, kad aš pasistengsiu pritarti, kaip galima didesniam skaičiu pakeitimų. Ačiū, ponė Salafranka. Pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų, o paskui pasisakys nariai chronologinė tvarka. E, ponas Gualtieri, socialdemokratų šešėlinis pranešėjimas. Pranešėjas. Ačiū. Pirmininkai, ačiū ponė Salafranka. Dėkuoju Jums už nuveiktą darbą. Taip pat už tai, kad esate pasirengęs plėtoti dialogą ir dirbti drauge. Komet svarst atsidurime tokiuose sudėtingose ekonominėse ir politinėse situacijose, kalbant apie išorės veiksmus. Svarbu, kad parlamentas nusiųstų labai aiškę bendrą žinę. Skaičiai, kuriuos peržiūrėjome, jau pristatyti pono Salafrankos, jų iš nuo nepri, nepristatinėsiu. Mes reiškiame mm, visišką pasimetimą kai kuriais klausimais dėl komisijos elgesio, pavyzdžiui, Palestinos atžvilgių. Uh, yra, lieka labai nedidelis rezervas ir po tarybos įsikišimo padėtis yra daug prastesnė. Kai kurie pakeitimai atrodo gana keistai, nes jei pažiūrėsime, kaip padidėjo mokėjimų dalis biudžete ir kur pasiūlė mažinti tarybą ir komisiją, pamatysite, kad ketvirtojo antraštinėje dalyje numatytas 10 procentų mažinimas. Na, tai galima suvokti, tačiau kuo, kokiu mąstymu viskas pagrista, vertinant įsipareigojimus. Taryba nepasiūlė tolygiai sumažinti visas atrašinės dalies, o tik tai vienoje dalyje vieną eilutę. Man atrodo, kad tai čia kažkoks tai klaidingas sprendimas, nes dėl to biudžetas pasidaro nebesubalansuotas. Tarparla, turime kalbėti apie apie e, lėšas tarp parlamentinėms asamblėjoms, kitiems klausimams tai taryba viską sutvarkė labai prastai. Atsižvelgiant į bendrą sunkę padėtį, mes pabandėme atstatyti priimtinas sumas, priimtinus dydžius, kalbant apie lėšas svarbiausiams ES užsienio politikos prioritetams. Ir būtent todėl mes pasiūlėme tiek pakeitimų, kuriuose uh, kalbame apie visus tarybos pasiūlytus lėšų apkarpimus. Ir mes bandome užpildyti skylę, kurią, kuri susidarė komisijos biudžete Palestinai. Taip pat noriu pakalbėti apie įgyvendinimo svarbą, apie Madride pasiekto susitarimo svarbą, kalbant apie e, išorės veiksmų tarnybą. Ir užbaigdamas, noriu grįžti prie pono Salafrankos, e, ką tik iškeltų klausimų. Aš prieš atskiro, atskirų rezervo ar lėšų numatymo uh, E, Tunisui ar kitiems regionams. Na, man tai nelabai priimtina. Žinau, kad nebeturiu laiko, bet tokia būtų bendra mano nuomonė ir norėčiau paraginti kolegas palaikyti mano pristatytą liniją. Tikiuosi, kad mes dėl to sutarsime su pranešėju ponus Lafranka. Ačiū ponė Gvaltieri. Alde frakcijos vardu ponė Jetenmaki. Trims minutėms. All, an... Ačiū. Noriu pasakyti visų pirma štai, kad turime būti labai griežti nes daug vyriausybių ap, apkarpo biudžetus, nes išgyvename finansų krizę. Ir manau, jog nepriimtina Europos lygmenių naudoti, skirti vis daugiau lėšų. Turime laikytis tos pačios, eiti tą pačią kryptimį ir kaip ir šalių vyriausybės. Tačiau Žinau, kad lėšos skiriamos užsienio politikai nėra didelės. Tai yra nedidelė suma ES biudžete. Ir labai svarbu, kad tos lėšos būtų skirtos svarbiems klausimams. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad labai svarbus dalykas yra stebėsena ir kontrolė. Ir dabar norėčiau aptarti keturis susijusius aspektus. Mane nustebino tarybos negatyvi pozicija dėl rezervo skirto nenumatytiems kriziniams atvejams. Vien šiais metais, e, pavyzdžiui, teko skirti 100 milijonų eurų, kuomet nelaimė ištiko Haiti o, dab, o, o kitiems metams taryba numato nulį mokėjimų dalyje. Tarptautiniai donorai ne, ne, neskyrė Haičiui visų lėšų, kurias pažadėjo. Bet manau, kad mes turime padėti Haičiui. Ir aš žiūriuosi, kad ne tik mano frakcija, Bet ir kitos frakcijos pasisako už tai, kad, kad išliktų e, komisijos pasiūlymas, tai yra 200 milijonų. 100 milijonų eurų. Toliau, kitas man svarbus klausimas - stabilumo instrumentas. Tai yra komisijos siūlymas tinkamai finansuoti konfliktų sprendimą ir E, reagavimo į krizės pajėgas, ypač kalbant apie e, civilinę saugą, taip pat e, rengimą dalyvavimui misijoms. Tos lėšos yra labai svarbios. Toliau norėčiau pakalbėti apie Europos kaiminystės ir partnerystės programą. Šalia mūsų, mūsų E, kaimininėse teritorijose yra regionų, kurie turėtų kelti susirūpinimą ES ir joms reikėtų skirti pakankamai finansų. Ir toje, pagal tą programą lėšos skiriamos kai, mūsų kaiminėms rytuose ir pietuose. Manau, kad tai yra svarbiausi regionai. Ir taip pat reiktų su, su, sugriežtinti su, susijusių projektų įgyvendinimą. Toliau, Baltijos jūros strategija, dar vienas klausimas, kurį noriu aptarti. Ji finansuojama pagal Europos kaiminystės ir partnerystės programą su Rytų Europa. Tačiau draugė su Šiaurės dimensija reikėtų panaudoti kitas jau e, veikiančias programas, kad jos taip pat prisidėtų prie Baltijos jūros strategijos sustiprinimo. Ačiū ponė Jatenmaki. Pone Brantner, žaliųjų šešėlinė pranešėja. Um, ačiū. Norėčiau pakomentuoti keletą aspektų ir pratesti ponos Lafrankos mintis. Noriu pasveikinti Jūs visų pirma, manau, kad Jūs puikiai padirbėjote ir ačiū už tai, kad, kaip sakėte, esate pasiruošęs svarstyti įvairias nuomonės apie skaičius. E, paramos grupės tarpininkavimas. 2009 metais taryba pareiškia, kad ji nori labiau panaudoti tarpininkavimo gebėjimus ir kad nori kurti tokią tarpininkavimo grupę, tačiau paskui paaiškėjo, kad nieko nevyksta na, aš manau, kad jeigu ji ne, nebus įkurta greitai, bet reikėtų pradėti renktis jos steigimui ateityje. Ir aš tai ir siūlau ir kalbėjausi apie tai su komisijos nariais, kurie domis šią sritimį. Bandžiau išsiaiškinti, kaip e, na, ne per brangiai galėtume pradėti kurti um, tarpininkavimo pajėgumus Europos Sąjungoje. reikėtų pradėti parengiamosius darbus ir ta, tie mano pasiūlyti parengiami veiksmai ir būtų pradžia. Būčiau dėkinga, jeigu jūs pasidomėtumėte labiau šią temą. Tunisas. Tunisui skirta programa mūsų nuomonė turėtų būti e, įvertintas skubos tvarka prieš skiriant papildomų lėšų, nes dar atrodo yra rezervų ir reikia atlikti vertinimą, nes žinote, kad vietoje ne viskas pasiteisina ir mes turėtume pasinaudoti savo įtaką ir galimybę kontroliuoti, kur panaudojamos lėšos. Ir noriu užduoti klausimą. Labai džiaugiuosi ponos Lafrankos pastagomis įgyvendinti tai, dėl ko buvo sutarta su ponia Ashton dėl išorės veiksmų tarnybos biudžeto. Ir matau, kad jūs labai e, tvirtai laikėtės e, šitų mūsų sprendimų dėl saugumo ir gynybos misijų, pavyzdžiui, Afganistane. O kaip su Pietų Bosnija ir, ir kitomis misijomis? Galbūt reikėtų numatyti po vieną eilutę ar po vieną programą kiekvieną iš tų misijų ir paskui peržiūrėti viską. Pavyzdžiui, kalbant apie Kongą, manau, kad čia su Kongu atsidursime toje pačioje padėtyje kaip anksčiau. Bosnijai skirta misija yra labai svarbi. Nesuprantu, kodėl turėtų būti atskira misija Afganistanoje, o Bosnijai ne. Tai galbūt, na, būkime drąsesni, išžulesni ir padarykime, pasiūlykime dvi misijas išorės veiksmų tarnybos darbo dvasia. Ir atsižvelgiant į tai, priklausomai nuo jūsų atsakymą, aš, būsiu, aš teiksiu atitinkamus pasiūlymus biudžeto komitete. Taip pat e, asignavimai įsipareigojimams. Šioje dalyje e, mes rengiamės siūlyti tas pačias lėšas, kurias siūlėme anksčiau, stabilumo instrumentų bei žmogaus teisų instrumentų. Eh, señor presidente. Yo también quiero felicitar al señor Salafranca, al ponente, por su informe y por. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai ponai Salafrankai už pranešimą ir tai, kaip jis sugebėjo bendradarbiauti su socialistų šešėliniu pranešėju. Mm, labai teisingai e, jisai gražina komisijos pasiūlytas sumas atgal. Kalbant apie kai kuriuos konkrečius pakeitimus dėl konkrečių biudžeto eilučių, turėčiau omenyje 5528. Pavyzdžiui, biudžeto eilutė. Mes sukūrėme naujas biudžeto eilutės be jokio juridinio pagrindo. O turint omenyje racionalizavimo procesą, kiekviena biudžeto eilutė turi turėti atitinkamą teisinį pagrindą. Stipriname bendradarbiavimą e, su e, išsivyščiusiamis valstybėmis, tačiau e, JAV paliekam nuo šaly. Aš nežinau, mm, kaip dabar šitą bendradarbiavimo priemonę nesiniai sukurta. Ir 5 milijonai eurų tuo tikslu numatyti socialistų šešėlinio pranešėjo pateiktą pakeitimą turiu omenyje, kaip tai sėtina su JAV, tos lėšos skirtos bendradarbiavimui su išsivyšinėmis valstybėmis. Jos nėra paskirštos, tai yra vienas bendras fondas, nėra aišku, kiek konkrečiom valstybėm ir pakeitimas 5000, aš tikrai negaliu sutikti su tuo. Nežinau, kokiais kriterijais yra paremti šie pakeitimai. Reikia pasitikslinti, kokiu pagrindu yra jie pateikti ir pranešės gal čia galėtų mums paaiškinti, koks pagrindas. Ir dar vienas dalykas, ką ponė Jatinmakė pasiūlė dėl bendradarbiavimo su Rusija, Europos socialinio fondo panaudojimo. Bet komisija sako, kad nepritartų tokiam vadomisiams projektams, tai reikia išsiaiškinti situaciją. Toliau pagalba Palestinos valdžiai. Mano pasiūlymas kartu su pana Delvai pasiūlymu būtų e, toks pat kaip 2009 metų. Tai yra paskutiniai duomenys, ką mes turime. Tai atspindėtų realius poreikius. Pranešėjo pasiūlymas yra daug mažesnis. Pane Munės. Like to to... Ačiū. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai ir šešėlėms pranešėjams už atliktą darbą. Noriu paremti pasiūlymą atstatyti finansavimą Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemoniai. Taip pat ir biudžetą rinkimų stebėjimui. Noriu pabrėžti, kad remiu ponios Mūnės pateiktą pakeitimą dėl 90303 straipsnio, dėl to, kad reikia įtraukti nuorodą į tai, jog paskirimai turėtų atspindėti lyčių lygybės aspektą nes tai nėra kol kas užtikrinta ir labai svarbu kad būtų, kad mm, parlamentas tai užtikrintų ir pabrėžtų. Taip pat noriu paremti tuos pakeitimus, kur kalbama apie policijos misijas, e, bendros saugumo ir gynybos politikos rytyje. Man atrodo, tai atitiktų uh, griežtesnės parlamentinės priežiūros ir skaidrumo reikalavimus. Apgailę stauju, bet panašu, kad e, ponės Liozink, e, poniai Liozink nesuteikiau žodžio, prašokome tarsi ją, ne, nedavė ženklo anksčiau, taigi jai žodis. E, Ačiū pirmininkė, aš tiesiog um, dariau prielaidą, kad šešėlinėms pranešėjams bus automatiškai suteiktas žodis. Ačiū pirmininkė, bet kokiu atveju dėkoju ponui Salafrankai už parengtą pranešimą. Labai svarbu m, mm, tikrai galvoti apie realistiškus pasiūlymus ir turėti omenyje pirminį, pirminį skaičius. Uh, labai svarbu yra viską patikrinti ir peržiūrėti, kaip tos visos didžiulės biudžeto eilutės yra išsimiečiusios. Ir man atrodo, kad parlamentą labiausiai neramina tai, kad ta informacija, kurią mes turime gavę iki šiol, yra nepakankama, ypač kai eina kalba apie mm, atitinkamų lėšų skyrimą demok biurokratijos priemoniai ir, man atrodo, užtikri, turi būti užtikrintas tikrai demokratiškas ir skaidrus procesas ateityje. Dabar dėl paramos Palestinai apkarpimo, atsižvelgiant į Izraelio-Palestinos konflikto sprendimo poreikius, uh, Sveikinu panos Lafrankos mintis, kad ta pagalba nebūtų mažinama visiškai, nes eina kalba apie labai svarbę pagalbą konflikto sprendimui ir pagalbą užtikrinant žmonių išgyvenimo tame regione. Iš tikrųjų eina kalba apie žmonių gyvybės ir tam reikalingas papil... pakankamas finansavimas, kad būtų galima padaryti tai, ko siekiama. Kita vertus, mes galvojame, kad labai svarbu užtikrinti taikų sprendimą ir to nepasieksi karinėmis spaudimo priemonėmis. Todėl manau, kad nereikėtų skirti lėšų karinėms priemonėms, o reikėtų pinigus panaudoti taikios užsienio politikos priemonėms, kur ES būtų tarpininkė. Uh, tačiau e, nesijimtų agresyvių karinių priemonių savo ruoštų. Todėl pasiūlėme atitinkamai savo pakeitimų bendrai pranešimui ir e, taip pat dėl konkrečių biudžeto eilučių. Dėl rezervo fondo mes negalime pritarti pasiūlymui. Mes galvojame, kad lėšos turi būti panaudotos išskirtinai tik taikiems tikslams. Ačiū, ponė Liuzink. išorės santykių generalinio direktorato atstovas, ponas Miller. Prašyčiau jūsų apsiriboti penkiomis minutėmis pasisakant, jeigu galite, aišku. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Kaip ir daugelis narių, taip ir komisija tikrai stengiasi įvertinti tą sudėtingą ekonominę padėtį ir todėl siūlo gana griežtas priemonės. Tradiciškai jūsų komitetas pritarė visada tiems mažinimams, kurių imasi taryba ir labai noriu padėkoti ponui Salafrankai, kad šiais metais nebuvo taip betodariškai pritariama ir tokiu būdu grįžo į biudžetą kai kurie pradiniai mūsų pasiūlyti skaičiai. Ir aš turiu galvoje įvairiausias priemonės, įskaitant ir pasirengimo narystai priemonės. Aš žinau, kad ponui Salafrankai nepavyko kai kuriais atvejais gražinti į tekstą pradinių skaičių, tokių kaip pavyzdžiui plėtros bendradarbiavimo priemonė ar kai kurios kitos priemonės. Aišku, mums gali kilti problemų tam, kad užtikrintume šimtaprocentinį biudžeto vykdymą. Palestinoje, parama Palestinai. Daugelis komiteto narių apie tai pasisakė. Mes pasižymėjome, kad jūs pageidaujate 100 milijonų eurų, nuo 200 iki 300 milijonų eurų padidinti biudžetą skiriamą Palestinai paremti, bet komisija vadovavosi ankstesnių metų biudžeto eilutėmis. Ir turiu pasakyti, kad iš tiesų Svarbiausias dalykas, kad nesumažėtų parama, kuri buvo teikiama per pastarosius keliarius metus Palestinos žmonėms. Ponas Salafranka sako, kad komisija taip pat pasiūlė kai kuriuos mažinimus, pavyzdžiui, santykius su Afganistanu srityje sumažinti zignavimus 8 milijonais. Taip, kaip jūs žinote, kalbant apie įvairias programas, kurias ketiname vykdyti, tai pirmiausia, jos turi būti aptariamos su valstybėmis narėmis ir todėl bet koks mažinimas šiuo atveju bus daromas taip, kad nenukentėtų Afganistano gyventojai. Ir manau, ponė pirmininkė, kad dėl pakeitimų galėčiau pasakyti štai, kai yra du aiškus dalykai – Pirmas tai kai kurie didinimai ir rezervas. Ponas Lafranka ketina pritarti socialdemokratų siūlymui dėl nepaprastųjų priemonių. Turiu pasakyti, kad komisija mano, kad bendrosios užsienio politikos, saugumo politikos atveju reikia pirmiausia užtikrinti visiškai absoliučiai skaidrų a, priemonių įgyvendinimą. Ir tam užtikrinti, mes bandome paskirstyti lėšas pagal atskiras eilutės, viso komisija siūlo tokių aštuonių eilučių. Mes, kita vertus, turiu pasakyti, nemanome, kad tai pats geriausias būdas skaidrumų užtikrinti, nes jau ir dabar teikiame jūsų komitetui labai išsames ataskaitas apie emisijas ir po to, kai Taryba tvirtina kiekvieną misiją per penkias dienas nuo tvirtinimo datos. Mes jūsų komitetui atsiunčiame informaciją apie biudžetą. Aišku, tai yra sudėtingas klausimas ir galbūt reikėtų, kad abi pusės pagalvotų, kaip siekti kompromiso, kuris tenkintų abi pusės, nes dar nepamirškite, e, vykstant biudžeto tvirtinimo procedūrai reikės gauti ir valstybių narių pritarimą. Taigi tiek dėl misijų dabar rezervas. Manau, kad vėliau parlamentui, kai bus tvirtinamas biudžetas, teks apie tai kalbėti su valstybėmis narėmis. Faktiškai rezervas turėjo būti išlaikytas tam, kad ES galėtų greitai reaguoti į kylančias krizės. Todėl nepaprastųjų priemonių biudžetas turi būti skiriamas priemonėms, kurios kūriamos ir įgyvendinamos tada, kai atsiranda jų poreikis. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, dar porą žodžių apie išorės veiksmų tarnybą, kuriai atstovauja pona Ashton, iš šiandieną negali dalyvauti, jos pavaduotojas dalyvauja ir manau, jis patvirtins tai, ką aš pasakysiu. Taigi, mes gerai supratome, kad būtina kaip galima greičiau patvirtinti tarnybos biudžetą ir šiuo metu komisija rengia tarnybos biudžeto tikslinimą, darys kai kurias korekcijas, darbas vyksta net dabar, kai aš kalbu. Ir manome, kad rugsėjo 15 komisija patvirtins ir tai bus e, laiškas dėl biudžeto pakeitimo, dėl biudžeto koregavimo, kuris galios kaip projektas iki parlamento pirmojo svarstymo. Ir manau, kad pirmasis svarstymas parlamente įvyks dar rugsėjį. Kitas dalykas, noriu patikinti, kad pane Ešton visaverčiai dalyvauja biudžeto formavimo procese. Ir atėjo laikas, manau, dabar padėkoti pranešėjai, ypač jam esu dėkingas už tokį atvirą pokalbį, atvirą pozicijos dėstymą, diskusijas ir bendradarbiavimą. Ir manau, kad tas bendradarbiavimas su jūsų komitetu ir kito, kitais biudžeto tvirtinimo etapais bus konstruktyvus ir vaisingas. Dabar žodis ponui Salafrankai, paskutiniams pastaboms ir galimybę atsakyti užduotus klausimus. Ačiū pirmininkė išklausęs kolegų. Norėčiau atsakyti į atskirus klausimus, jeigu užteks laiko. Noriu padėkoti ponui Gualtieri už bendradarbiavimą ir noriu jį patikinti, kad jo ištikšti susirūpinimai dėl Palestinos, kad jo būkštavimams pritarė visas komitetas. Toliau kalbant apie išteklius numatytas išorės veiksmų tarnybai, pritariu išdėstytams būkštavimams dėl e, taip pat ypatingojo ES pasiuntinio Tibete. Žinome, su kuo susiję, su kokiamis diplomatinėmis problemomis tas klausimas susiję. Aš suprantu, kodėl žalieji iškėlė šį klausimą ir suprantu, kas jiems rūpi. Tačiau aš nebandžiau išskirti nei vienos valstybės, nes manau, kad žalieji turi pakankamai prie nebiudžetinių priemonių, kad užsitikrintų visišką, kad galėtų kontroliuoti, kaip panaudojamas Tunisui skirtas biudžetas. nemanau, kad būtų teisingas pasirinkimas apie tai kalbėti pačiame biudžete ir tai mano nuomonė. Noriu, dėkoju ponė Jatenmakė už jos komentarus. Manęs nenustebino neigiama tarybos nuomonė. Diskusijos dėl biudžeto visada e, labai la, yra labai svarbios Europos Sąjungai ir visos taktinės pozicijos ir taktiniai manevrai e, Paskui ga, ga, galutiniuose biudžeto svarstymo etapuose turi būti paversti skaičiais. Pone Jatenmaki kalbėjo apie, apie operatyvinės biudžeto eilutes ir aš tikiuosi, kad bet kokios abejonės, kurios buvo dabar išsklaidytos. Dar vienas klausimas, tai kreditai mokėjimų kreditas. E, čia tai yra galimybė ES išspręsti labiausiai netidėliotinus klausimus - žmogaus teisų politika, e, plėtros politika. Bet kai kalbame apie Kuo kalbame apie, subs, apie asignavimus mokėjimams, aš puikiai suprantu jūsų susirūpinimą. Dar vienas dalykas, kurio, ne, ne, kuris nebuvo nepaminėtas ir kuris yra mano pasiūlyme, tai pagalba Pakistanui. Tai susijęs su vystimosi komiteto pasiūlymais ir nemanau, kad mes turėtumėme kištis ir kažkaip tai bandyti perskristyti pasis, pas, paskirstytas įtakos zonas. ES jau išleido 70 milijonų eurų Pakistane Ne Brantner. E, manau, kad kalbant apie susitarimą su taryba, ir čia vėlgi, e, man atrodo, kad tai atliepia, bandoma spręsti kai kurios komisijos iškeltus klausimus, tai čia manau, kad reiktų akcentuoti, išskirti kai kurias misijas, siekiant didesnio biudžeto skaidrumo. Nemanau, kad reikia gilintis į smulkmenas, mes bandome racionalizuoti šį procesą. Nieko negaliu pasakyti apie eksperimentinius projektus, ne, ne, nežinau, ar tai apie kokias sumas ponia Brantner kalbėjo. Toliau ponios Munys išsakyti pastebėjimai dėl asignavimų dvišaliams santykiams su JAV. Tai yra papildomi veiksmai, kurie neturės įtakos asignavimams e, išsivysčiusių valstybių pramonė. Jūs teisingai, su santykiant su išsivyščiosiomis valstybėmis, jūs teisingai pastebėjote, kad tai yra tiesiog met, kiekvienais metais numatomo signavimų dalis. Noriu priminti, kad paskutinėje rezoliucijoje dėl mm, transatlantinių santykių e, įrašėme prašymą, kad ES biudžetas skirtas studijoms, bendradarbiavimo gilinimui turėtų būti skirtas ne tik e, Amerikos analitiniams centrams, bet kad mes taip pat turėtumėme nepamiršti ir Europoje veikiančių politinio analitinių centrų. Ir remiantis komisijos parengtais vertinimais, šiek tiek padidinę skaičius, pasitelkę politinę paramą, bandėme ieškoti kompromiso. Ir taip siūlome skirti papildomų lėšų ryšiams su išsivyšusiomis valstybėmis. Uh, Noriu padėkoti poniai Gomes už išsakytą paramą, kalbant apie ES misijas. Ir perinu prie ponios Lozung e, pasisakymo. E, man džiugu apie, buvo išgirsti apie tai, kad biudžetas bus pristatomas gruodžio 15 dieną. E, Ir manau, kad pasiūlyti pakeitimai rezoliucijai yra daug išsamesni, nei, nei aš pristatau. Aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti dėl skaičių Palestinai. Nieko negaliu pasakyti apie komisijos e, e, pasisakymą dėl administracijai skirtų lėšų. Pasižiūrė, su kolegomis pastarsiu pirmadienį ir išsiaiškinti, ar įmanoma čia kažką patobulinti. Kaip žinote, tai yra labai techninis procesas ir sprendimai, kurį, kuriuos priimsime užsienio reikalų komitete pirmadienį, vis tiek dar bus svarstomi, svarstant biudžetą bendrai ir jiems turės pritarti biudžeto komitetas. Mes peržengėme 18 milijonų rezervo limitą ir tikriausiai visi paremsime ponios Goltieri siūlymą suformuluoti ir atstovauti labai aiškę poziciją, sudaryti labai aišku prioritetų sąrašą užsienio politikoje. Tikrai nenorime, kad jie būtų susilpninti, kad, kad mes patys juos susilpnintumėm. Galutinį sprendimą priims biudžeto komitetas, o aš iki pirmadienio viską apmastysiu, bandysiu apibendrinti visus, visas mintis išsakytas čia ir pabandysiu. Uh, pasiekti, kad mes parengtume visam komitetui priimtiną poziciją. Ačiū visiems kolegams už dalyvavimą. Pirmininkas, ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti kolegoms, pranešimo autoriui žinoma. Žinome, kad e, kitame užsienio reikalų komiteto posėdėje rugsėjo 6 balsuosime tuo klausimu. Paskutinis darbo tvarkės punktas pakeitimai finansiniam reglamentui, yra, kurie yra būtini, kad su, galėtų veikti užsienio išorės santykių tarnyba. Ponas Fer yra pranešėjęs tuo klausimu ir kaip žinome, šiame etape laikantis taisyklių, mes tarsi pereiname į antrąją išorės santykių tarnybos kūrimo etapą. Kitą mėnesį ponas Volskis pristatys savo pranešimą dėl e, išorės santykių tarnybos personalo e, nuostatų pakeitimus. Ponai Brokas, Verhofštatas ir ponas Gualtieri kurio indėlį tikrai labai vertinu. Pabandė pristatyti tarp institucinių santykių e, bazę ir dabar įtaka, ir dabar svarbiausius sprendimus priminės biudžeto komitetas ir kiti finansų srityje dirbantis komitetai. Tačiau vis dėlto mūsų komiteto vaidmuo išlieka labai svarbus. Mes atsakingi už užsienio politiką ir todėl turime būti pagrindiniu veikėjų teisėkuros procese. Mes turime pasirūpinti, kad būtų sukurti tinkami instituciniai santykiai, kalbu apie atsakingas tarnybas. Taigi dabar žodį suteiksiu ponui Farm. Taigi, kadangi neturime laiko, gal galite kalbėti kiek įmanoma trumpiau, penkias ar šešias minutės. Ačiū. Much, yes, as as uh, as you yourself... Ačiū pirmininkai, kaip jūs ir sakėte, tai yra mūsų indėlis į finansinį reglamentą. Atsižvelgiant į išorės veiksmų tarnybos situaciją, viskas yra įdomu, nes finansinis reglamentas yra tokia sritis, kur turime bendro sprendimo teisę. Tai reiškia, kad galime realiai įtakoti tą sritį. Noriu pasakyti, kad pagrindas mm, susitarimui dėl išorės veiksmų, ką mes bandome perkelti į pakeitimus, yra viskas skirta tam, kad finansinis reglamentas atitiktų tai, ką, dėl ko mes surėmė Madride. Tačiau yra sričių, kurios neįtrauktos į tą sutarimą, ar kur sutarimas pernelik bendras. Tai reiškia, kad mums reikia aiškesnių detalių, atsižvelgiant į mūsų istorinę įtaką um, ir bus uh, išlaidoms ir atsižvelgiant į naują situaciją. Taigi dėl pakeitimų bendrai. Principiniai klausimai. Svarbiausia yra septintas, aštuntas ir devintas pakeitimai noriu truputėlį juos pakomentuoti. Septintam pakeitime mes norime paaiškinti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba, mm, kai jis kalba apie administracinės išlaidas, bus laikoma institucija. Taigi, jį turės parengti ir e, išlaidų pajamų samatas, kaip ir visos kitos institucijos, pavyzdžiui, mūsų institucija. Taip pat ir detaliau apibrėžėme, kaip tos samatos turės būti rengiamos. Tai svarbu, dar vienas pakeitimas, ką turime panalizuoti. Čia paminime tik tai dvi iš trijų išas veiksmų um, komisarus vystimos ir kaimnystės politikos, bet aš manau, kad turėtumėm gal ir trečią komisarą paminėti, tiksliau komisarę, ponę Georgijevą. Gal reikėtų pagalvoti apie tai. Aštuntas pakeitimas, mano maniau, pats svarbiausias, nes čia mes išdėstome savo reikalavimus dėl darbinių dokumentų, kurie nuosekliai išsamei pristatytų visą biudžetą, visas administracinės ir veiklos išlaidos susijusias su išorės veiksmų tarnyba. Čia mes detaliai apibrėžėme, kaip turi atrodyti darbinis dokumentas, kaip jis turi būti teikiamas, visą, kad tai būtų labai išsamus dokumentas. Devintas pakeitimas yra irgi detaliau apžvelgiama tai, kas pasakyta Madrido sutarime. Čia eina kalba apie um, tai, kas kam vadovauja uh, rengiant ir tvarkant išas veiksmų tarnybos biudžetą, kas yra atsakingas ir taip toliau. Tai yra svarbiausi pakeitimai, yra ir kitų dalykų, kurie neįtraukti ir aš manau turėtumėm komitete aptarti, ką daryti. Um, vienas iš tų dalykų yra tai, ką mes tikome, tik ką kalbėjome apie 2011 metų biudžetą ir um, bus biudžeto eilučių struktūrą ir išdėstymą, ypač dėl bus misijų. Ankstesnėse diskusijose mes kalbėjome, kaip žinote, Dabar tai yra nustatyta tarp institucinėme sutarime, tačiau tas sutarimas, um, kalbam apie ankstesnę situaciją iki Lisabono sutarties, dabar turime galvoti, kaip bus biudžetas turi būti sudėliotas, iš ko turi būti sus, susidėjęs, sudėtas ir kaip turi būti įsteigiamas Europos parlamentui. Dar vienas dalykas, kur yra dar neišspręsta. neišspręsta kad tai turi būti finansų reglamente, netarp institucijame sutarime, kadangi turime bendro sprendimo procedūrą, kuri yra aiškesnė ir griežtesnė, tai nuomonė turi būti irgi tai įtraukta, kaip ir ankstesnio punkto diskusijose, visą tai turi atsispindėti, kaip būtų teikiamas bus biudžetas. Dar vienas dalykas, kas paminėta ne šiose diskusijose, bet ką jau sakė komiteto nariai dėl SGP išlaidų, kad būtų visapusiškas vaizdas, būtų svarbu žinoti ne vien tik tai, ką daro ES, bet taip pat ir kokios, kokie yra valstybių narių indėliai į SGP. Kitaip būtų sunku mums matyti tą visą vaizdą ir suprasti, ką mes turėtumėm daryti. Uh, Aš taip pat pritarčiau e, darbų pasiskirstimui, e, kad iš tikrųjų tas pasiskirstimas tarp ES ir valstybių narių galbūt yra tik tai informacijos reikalas, tačiau tai gali būti ir svarbus aspektas. Taip pat dar keletas komentarų kur reikėtų gal kažkokių tai techninių pakeitimų, papildymų, gal vieno kito naujo pakeitimo iki termino, kuris yra kitos savaitės pradžia mm, gal reikėtų apie tai pagalvoti, tačiau 7, 8, 9 pakeitimai yra esminiai, nes kalbama apie e, išorės veiksmų tarnybos biudžetą, jo sudėti atskiras misijas. Suolavau. Ačiū. Pranešiai, panui Ferm, ačiū, kad laikėtės nustatyto mano pasiūlytų laiko e, reglamentų ir taip pat ačiū už atliktą darbą. Dabar žodis ponui Brokui. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpa pastaba iš mano pusės. Esu dėkingas kolegai už pateiktą nuomonę. Manau, kad jis dirba tinkama linkma ir galima pritarti siūlomiems pakeitimams. Galbūt galėtume klausimą analizuoti ir kiek iš kitos pusės. Manau, kad Goldhierė yra pasiūlęs taip pat pakeitimų, nes iš tiesų svarbiausias dalykas yra tinkamai panaudoti skiriamus išteklius ir parlamentas turėtų stengtis, kad viskas vyktų skaidriau. Mes patys turime taip dirbti ir būti lankstus. Todėl aš manau įmanoma e, suderinti abiejų pusių interesus ir pasiekti kompromiso tam, kad būtų patenkinti ir pono Goldieris rūpimi dalykai. Pirmininkė, manau, kad reikia kompensuoti tą vertingą prarastą laiką. Ypač kai kalbame apie įvairius susitarimus, o svarbus dalykas yra, kaip bus atstovaujama Europos Sąjungai Vašingtone. tą dalyką dar reiks labai rimtai aptarti. Mūsų atstovavimo kokybė neturėtų nukentėti ir todėl turime kaip galima geriau išnaudoti visą likusi laiką, o laiko nėra daug. Ir todėl esu dėkingas kolegoms iš finansų tarnybos, kurie padėjo mums. Manau, kad reikia žiūrėti personalo nuostatus, juos analizuoti, taip pat susipažinti, kokia yra biudžeto ir teisės komiteto nuomonę. Aš manau, kad ne tik užsienio reikalų, bet taip pat biudžeto ir teisės komitetai analizuoja šį klausimą, bet kiekvienas iš jų vadovaujasi truputį skirtingais kriterijais, skirtingais prioritetais. Todėl mes turime pačiai diskusijai vadovauti. Ačiū, ponia Brokai. Pone Brandmer, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, jog esu patenkinta parengta nuomonė. Atliktas geras darbas. Ir mes tikrai pritarėme tam, kas pasakyti aštuntajame pakeitime, bet turiu klausimą dėl dešimto straipsnio. Jūs kalbate, kad reikėtų atsisakyti funkcijų tolesnio delegavimo. Bet aš manau, kad labai gerai, kai komisija E, tam tikrom delegacijom, misijom deleguoja funkcijas, perduoda tam tikras funkcijas ir kiekvieną kartą tai daroma atskirai. Bet aš manau, kad reikėtų, jog būtų konsultuojamasi su parlamentu, nors iš principo, aišku, tai yra bendra komisijos teisė. Be to, norėčiau, kad jūs šį momentą paaiškintumėt. Man labai patinka jūsų pasiūlytas 12 pakeitimas, kur kalbama apie diplomatinės tarnybos personalo atsakomybę. Manau, kad pakeitimas yra teisingas. Ačiū, ponia Brantin, ponas Kotrierė. Trys minutės. Ačiū pranešėjai, kuris jau išdėstė pagrindinius pranešimo momentus galiu tik pritarti jo pozicijai. Ir atskirai norėčiau pažymėti, kad pranešimo svarbus ne tik turinio požiūrių, bet ir politinė prasme. Ir nebejotinai, kad šio pranešimo turinys sėtina su biudžeto komiteto pranešimo turiniu. Pirmajame straipsnėje finansinio reglamento yra įvardyjamos ES institucijos. Ir manau, kad siūloma struktūra, o tai reiškia, kad išorės veiksmų santykių tarnyba yra uh, įvardyta iš karto po tarybos, rodo, kokia tai svarbi institucija. Nebejotinai, taryba yra, ministrų taryba yra aiški institucija, bet aš manau, kad mes gal ne visai teisingai čia elgiamės. Ir tai, kad mes neteikėme jokių pakeitimų, uh, iš savo pusės labai aiškiai rodo, kad mes tiesiog gana keistai apibrėžime ES institucijas. Europos išorės santykių tarnyba mums turi labai rūpėti. Dėl kitų pastabų, aš manau, kad galime pritarti ponui Ferm šiek tiek keičiant siūlomus pakeitimus. Kila klausimas, ar finansinėme reglamente reikėtų kalbėti apie bendruosios užsienio ir saugumo politikos struktūrą. Nuorada iš principo gali būti daroma Ir tikriausiai turėtų būti apsiribojama bendrų teiginių, kad misijoms vykdyti turi būti numatyta atskira biudžeto eilutė, bet nereikėtų detalizuoti, apie kokias misijas kalbame. Atsižvelgiant į įvardytus rūpimus dalykus, Noriu pasakyti, kad kai kalbame apie bendrąją užsienio ir saugumo politiką, tai svarbiausia, kad pagal atskirą kategoriją biudžeto būtų įmanoma perkelti lėšas iš vienos eilutės į kitą. Ačiū, ponui Gultrierė. O dabar komisijos pirmininko pavaduotojas Ašton vardu, daktaras Kristoferis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte žodį ir esu dėkingas komitetui, kuris yra pasirengęs labai atidžiai stebėti, kaip vyksta visas procesas, nes pats procesas tikrai labai svarbus. Be to, noriu padėkoti ponui Fermui už parengtą nuomonės projektą Labai teisingai ponas Ferm pastebėjo, kad šiuo atveju parlamentas ir mes dirbame vadovaudomėsi bendro sprendimo prieimimo tvarka. Aišku, kai buvo priimtas pagrindinis sprendimas Liepos mėnesį, tai jis buvo priimtas atskirai, nes tai nebuvo bendro sprendimo prieimimo proceso dalis. Bet dabar jau bendras sprendimo prieimimo procesas yra taikomas ir tarybos nuomonė atsižvelgia, taryba atsižvelgia į parlamento nuomonę, kuri, parlamento poziciją, kuri buvo pagarsinta Liepos mėnesį. Dabar jau įžengėme į antrąją susitarimo sudarimo pakopą ir prisiminkime susitarimą, kuris buvo pasiektas Liepą. Manau, kad šiuo atveju yra atsižvelgta į Liepos mėnesio susitarimą, turiu galvoje nuomonės turinį. Daugelis pakeitimų mums nekelia problemų. Ponas Ferm teisingai pastebėjo, kad aštuntasis pakeitimas yra vienas svarbiausių. Jis gana išsamei suformuluotas ir mes tikrai būsime pasirengę teikti jums nurodytą informaciją pakeitime. Manau, kad galėtume susitikti ir aptarti, kaip techniškai būtų geriau suformuluoti tai, kas dabar pasakyta pakeitime. Neturėtume silpninti pačių nuostatų turinio. Prisiminkime, kas buvo pasakyta straipsnė 8.5 ir reikia galvoti ne tik, ką daro Europos Sąjunga, Bet ES neturi būti suprantama vien tik kaip komisija ar administracija ir atitinkamai skiriamos lėšas. Turi būti lėšas skiriamos ir einamiesiems reikalams. O tai įtraukime į administravimo išlaidų eilutę. Dėl pono Ferm iškeltų minčių. Konkrečiai Jis pastebėjo, ar nevertėtų pasinaudoti finansinio reglamento keitimu, kad būtų į jį perkeltas politinės deklaracijos paskutinis punktas. Na, aš iš savo pusės negaliu spręsti. Bet vienintelė pastaba dėl tokio pasiūlymo būtų tokia. Deklaracijoje dėl politinės atskaitomybės buvo aiškiai sakoma, kad atsakomybės klausimas bus keliamas platesniu kontekstu. Ir manau, kad mes visi pageidaujame, jog visos ES institucijos vykdytų savo atsakomybės ir atskaitomybės prievolę. Bet to ir Liepos susitarime apie tai kalbėta. dėl ponios Brandner pasisakymo. Kaip aš suprantu, kai kurių momentų atsisakyti, nes kai kalbame apie delegacijas, tai pirmiausia buvo galvojama apie atskirus delegacijų vadovus, o reikia kalbėti apie visą tarnybą. Ačiū, daktarė Kristofsinai. Dabar žodį suteiksiu ponui Farm, kuris apibendrins diskusijas ir pabandys atsakyti į užduotus klausimus. Ir pakomentuoti komisijos atstovų pasisakymą, prašau. Ačiū už pastabas ir, kaip suprantu, mes iš esmės sutarėme dėl šios nuomonės. Yra pora dalykų, kuriuos norėčiau pakomentuoti. Atsakyti ponai Brantner ir visiškai sutinku su ponu Kristofersenu. Uh, komisija negali pakeisti principų e, jau įsibėgėjus projektui, bet gali juos atitinkamai pritaikyti konkrentiems atvejams. Toliau dėl bus politikos eilučių, kiek pamenu ir kai, ką, ką mes esame pasakę ir kas yra tarp institucinėme susitarime, turėtų būti perkelta į atskirus dokumentus. Galbūt į personalo nuostatus, kai kas, kai kurios nuostatos turėtų išlikti tarp institucinėme susitarime. Reikėtų labai konkrečiai tuo pasidomėti. Nesu tikras, ar biudžeto ir atskirų biudžeto eilučių pristatymas geriausia, būtų geriausias pasirinkimas šiame kontekste. Panagrinėkime situaciją. Manau, Madrido susitarimas. Ar, ar Madrido susitarimas iš esmės atmeta mano siūlymą? Aš netaip viskas interpretavau. Ieškokime sprendimo. Juk mes visada apie tai kalbėjom ir dėl to ginčiojomės daugiau nei dešimtį metų, kaip bus biudžeto pristatymas turėtų atrodyti. Reikia mus visus tenkinančio sprendimo, bet manau, kad reiktų tai aptarti finansinėme reglamente, o ne tarp institucinėme susitarime. Grazie eh, al nostro relatore, onorevole Ferm. E... Dėkoju pranešėjai, ponui Ferm. Ir išsakysiu keletą, priminsiu tvarkaraštį darbų tolesnių. Pakeitimus reikia įteikti iki rugsėjo 6-7 valandos vakaro dėje. Ir būtent dėl to, kad e, dubliuojasi balsavimai biudžete ir biudžeto kontrolės komitete dėl e, procedūros, aš kaip ir kiti, kurių kalba, ne, kuriems anglų kalba yra negimtoji, dėja esame priversti pakeitimus teikti angliškai. Balsavimas komitete numatytas rugsėjo 20. Ir spalio mėnesio plenarnėme posėdėje turėtumėme balsuoti dėl to. Gal, toliau dėl artimesnių darbų tvarkaraščio. Komiteto posėdis numatytas rugsėjo 6-7 vakare ir 7 dieną 5 vakare. Ačiū, posėdis baigtas.